parlamentų bendradarbiavimas e, dėl bendradarbiavimo saugumo politikos klausimais, tai taip pat Europol, Eurojust bei Europos žmogaus teisų teisingumo, žmogaus teisų teismo. Yra pasakyta, kad taryba gali patvirtinti nuostatas, pagal kurias parlamentas, nacionaliniai parlamentai gali pareikšti nuomonę dėl šios politikos ir pat, pat, pateikti savo vertinimą. Taigi, atsižvelgianti tai, atsižvelgianti tai, kokios priemonės nu, suteiktos nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui, uh, tai jie dalyvaus užtikrinant politikos įgyvendimą, tačiau tai yra labai politinis klausimas ir, ir tuo klausimu jums išsamių gairių pateikti negalime. Ir paskutinis klausimas. Kalbant apie 24 ir 38 Europos E, sąjungos sutarties straipsnius. Pagal dabar galiojančias nuostatas Europos parlamento pritarimo nereikia. Tačiau tai keistusi, kai įsigalios Lisabonos sutartis. Ats mano atsakymas būtų štai koks. Jeigu tokios sutartis buvo sudarytos prieš sutarties įsigaliojimą, nereikia parlamento pritarimo. Jeigu įsigalios po sutartis po sutarties įsigaliojimo pritarimo reikės. Noriu paklausti, kai kalbame apie sutarčių sudarimą, ar čia turimas omeny ir ratifikavimas. Tai yra laikoma, kad sutartis sudaryta, kuomet ji jau ratifikuojama. Su, susitarimas, taip, e, ratifikavimas vyksta nacionalinėme parlamente, tai yra kitas, kita procedūra. Iš esmės ratifikavimas yra sutarties prieimimo ekvivalentas. Ir kai tik tai tas sutarimas sudaromas, tai jis sudaromas pagal naująją sistemą. Kalbama apie sutar, susitarimo taikymą pagal laikinąjį pagrindą. Ar aišku, klausia kalbėtojas. Ačiū pirmininkėmo. Aš atsiprašau, kad aš galbūt skubotai atsakiau į 12 klausimų, kurie buvo patikti teisės tarnybai šį rytą. Ir aš atsakiau, kaip galėjau. Jeigu turite papildomų klausimų, melai bandysiu juos atsakyti. Okay, Ačiū. Yra trys norintys pasisakyti. Ir prašau kolegų Dabar, kaip žinome, svarstome pirmą darbo tvarkės punktą ir šiek tiek vėluojame. Taigi prašau kolegų užduoti klausimus trumpai. Nedaugiau nei dvi minutės kiekvienam. O po to, po klausimų raundo, suteiksime vėl žodį teisės tarnybai ir po to paprašysiu tarybos atstovų sureaguoti. Matau, kad yra atstovų iš Švedijos pirmininkaujančios valstybės atitinkamų institucijų. Pone Pion, prašau. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad vyksta svarbios šiandieną diskusijos, svarbios mūsų komitetui. Dėkoju už paaiškinimus. Aš esu vizų liberalizavimo trečiųjų valstybių atžvilgių pranešimo rengėja ir parlamentui labai rūpi na, šis mano rengiamas pranešimas taryba paskutinę, jeigu paskutinę lapkričio dieną gaus mano pranešimą, ar to pakaks. Ir tikiuosi, kad jokie kiti veiksmai ne, neiškels grėsmės mano pranešimui. Ir įsigalios tas pranešimas tam, kad Serbija, Jotkalnyje ir Makedonija galės gauti bevizį režimą bus balsuojama paskutinę lapkričio dieną. Ir gavau e, informacijos, kad taryba priims reglamentą gruodžio pirmąją dieną. Taigi aš matyt šį klausimą adresuočiau tarybai, ar ta mano informacija gauta yra teisinga ir ką tai reikštų. Ar taryba galės balsuoti dėl reglamento, lapkričio, galėtų balsuoti dėl reglamento paskutinę lapkričio dieną ir tikrai ar pakaks priimti dokumentą paskutinę lapkričio dieną tam, kad būtų panaikintas nuo 2010 m. sausio 1 dienos e, vizų režimas šių valstybių atžvilgių, kaip žinome, tai turi tiesioginės įtakos piliečiams ir Europos parlamentas pasisako už vizų liberalizavimą, vizų panaikinimą visų vakarų Balkanų valstybių atžvilgių. Dėkoju. Sara Latford. Galbūt teisininkai galėtų pateikti lojalaus bendradarbiavimo teisinę savoką. Mes žinome, kad sutartys įsigalioja gruodžio pirmąją dieną ir norėčiau paklausti, ar yra kokių tai apribojimų tarybai ar valstybei nariai veikti, elgtis taip, kai jeigu tai pažeidžia sutarties sąlygas. Na, pavyzdžiui, vienose srityse gal būtų, būtų gerai, jeigu tarybos posėdis būtų pankstintas, bet kitose srityse tai galėtų būti nelabai palanku, bandant pagreitinti tam tikrus procesus, išvengti sutarties pritaikymo. Taigi norėčiau paklausti, yra kokiu tai teisinių prievolių? Ar tai yra tiesiog politinės geros valios sritis? Ar yra teisinių geros valios reikalavimų tarybos atžvilgių, valstybių narių atžvilgių. Dėkoju. Sara, esu įsitikinusi, kad taryba labai apsidžiaugs, jeigu galės tam tikras prievolės pritaikyti Europos parlamentui. Taigi šį klausimą matyt adresuosiu tarybai, o ne teisininkams. Pone Busutil, ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti tai, kad labai greitai įsigalios Lisabono sutartis galiausiai padėkoti prezidentui Klausui už tai, kad pasirašė vakar. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Bradley už detalus, detalius paaiškinimus. Labai džiugu ir ramu turėti tokį žmogų, kuris teikia teisinės paslaugas, teikia patarimus. Ir norėčiau tą dokumentą, paaiškinimą gauti raštu, nes tikrai nesugebėjau suprasti atsakymų visus klausimus. Įsivaizduoju, kad ta pati problema kilo ir kitiems kolegoms. O dėl dabar svarstomų sričių, daug e, klausimų, reikalinga na, praktiškai, praktiniu būdu nariams aiškiai suprasti, e, kuris darbo atvarkės punktas keičiasi, ko, kaip keičiasi teisinis to klausimo pagrindas. Tai yra na, tokio praktinio pobūdžio tiesiog prašymas padėti. Ir sakiau, tai matyti darbuotojai galėtų tą padaryti, padėti. padėti nariams susigaudyti tarp dabar svarstomų klausimų, nes priešingo atveju gali kilti nemažai sumaišties. Dėkuoju. Pirmininkė. Aš manau, kad visi labai nuoširdžiai pritarė tokiam prašymui ir sekretariato darbuotojai mane informavo, kad bus išdalintas rytoj sąrašas ir įsivaizduoju, kad ponas Bradley labai mielai pateiks savo atsakymus raštu. Panašu, kad taip ir bus. Gal galėtumėte kažkaip pavadinimus užrašyti ties kiekvienu klausimu, na, nelabai teisiškais terminais, bet paprastesniais terminais, kad mums būtų aiškiau. Lambrinidis, turiu klausimą dėl ketvirtojo klausimo - nacionaliniai parlamentai ir subsidiarumo principas. Kaip suprantu, pagal naują sutartį yra suteikiamos 8 savaitės nuo teisėkuros procedūros pradžios ne nuo pabaigos, ne nuo teisės akto patvirtinimo, bet nuo pat procedūros pradžios, kad nacionaliniai parlamentai galėtų sureaguoti. Panašu, kad tai yra vienintelis klausimas iš visų pateiktų klausimų, kur teisininkai teigia, kad jeigu kažkas būtų padaryta iki naujos sutarties įsigaliojimo, vis tiek naujosios taisyklės bus pritaikytos. Tai reiškia, kad jeigu teisėkuros procedūra yra jau prasidėjusi, tarkim, prieš dešimt savaičių, kodėl, jeigu įsigalios naujoji sutartis sausio pirmąją dieną, teisininkų nuomonė, nacionaliniai parlamentai turės teisę pakomentuoti tą teisėkuros procedūrą, nors aštuonios savaitės jau yra pasibaigusios. Taigi tiesiog noriu suvokti, kokie viso to argumentai, nes nacionaliniams parlamentams reiks tuos paaiškinimus pateikti pirmininkė. Tai yra nemenkas iššūkis mums visiems. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Ne. Tuomet, prieš suteikdama žodį ponui Bradley, dar norėčiau ir pati du klausimus užduoti. Tiesiog apibendrinsiu paskutinį klausimą. Visos dabar vykstančios procedūros, tos, kurios dar nėra galiojančios, nėra užbaigtos, bus pradėtos iš naujo ir bus taikoma ši nuostata. Ir mano konkretus klausimas būtų štai koks. Būtent apie tas procedūras, kurios dar nėra užbaigtos, aš esu pranešėję keliaivių duomenų perdavimo klausimų ir susitarimai su JAF yra taikomi na, laikinumo pagrindu, nes nebuvo tie sutarimai ratifikuoti visų nacionalinių parlamentų. Ir tai reiškia, kad susi, sus, sutartis, susitarimai nebuvo užbaigti ir reikia dėrėtis kaip ir iš naujo, arba na, iš vis nesidėrėti. Taigi norėčiau paprašyti jūsų atsakyti trumpai į šiuos klausimus, aiškiai atsakyti ir tada jau duosiu žodį tarybai. The, the Pirmininkė, visi papildomi klausimai yra labai konkretus. Ir Jei jūs neprieštarautumėt, aš mieliau sakyčiau juos raštu. Tai visiems būtų aiškiau, apie ką kalbame. Pono Lambrinydės klausimas e, šiuo metu yra svarstomas, jis yra labai aktuolus ir nebūtinai mūsų tarnyba iš tikrųjų galės pateikti jums išsamų atsakymą. O laikinųjų sutarčių taikymas yra klausimas, kurį aš turėčiau papildomai išnagrinėti. o dėl asmeninių priežasčių aš turėsiu išvykti iš Bruselio ir negalėsiu pateikti jums atsakymų e, Brito ir poryt. Taigi, jeigu leistumėt, norėčiau pateikti atsakymus raštu. Na gerai, kiek aš suprantu, reikalai įsibėgėja ir mes būtume labai dėkingi, jei galėtume gauti bent jau tuos atsakymus, kuriuos jūs mums e, išdėstėte savo žanginėje kalboje galėtumėt pateikti mums raštu, kuo skubiau. Gal galėtumėte atsakyti raštu ir tuos papildomus klausimus, kuriuos galite atsakyti. Būtų puiku, jei galėtumėm šios atsakymus gauti iki rytojaus. Ar girdite mane? Man vėl atrodo, kad neveikia mano mikrofonas. Ar visi mane girdite? Gerai? Visi girdite? Tikrai? Ne? Ne, negirdite. Floor, chairman. Pirmie, gal aš tuomet galėčiau pasisakyti, nes panašu, kad mano mikrofonas tai veikia. Taip, be abejo, aš bendradarbiauju su techniku ir mes visą laiką vieni kitą suprantame. Okay, testing. And, chairman... Taip supratau, bandomas mano mikrofonas. Aš negaliu Jums e, pažadėti, kad mes pateiksime atsakymus raštu jau rytoj, kadangi šiandien visą dieną, visą popietę mes praleisime čia su Jumis šiame komitete, sakydami į kitus klausimus. Nepanašu, kad garso kokybė, sako pirmininkė, vis prastėja. Ar girdite mane? Yeah. Yeah. Okay. Can I? Whoop. Okay. Well, just if everybody would put their headphones on, then you, you can hear in any language, I believe. Okay, well, if, if we could get the, the, the... Na, tikiuosi, kad dabar visi mane girdite. Kuo skubiau gausime atsakymus, tuo bus geriau. Niekiek nebejoju, kad jūs ir neketinate nuo mūsų slėptis ir atsakysite melai visus mūsų klausimus. Ir bet kuriuo atveju dėkoju Jums už Jūsų atsakymus, kuriuos Jūs pateikėte anksčiau. O dabar aš žiūriu į tarybos atstovus ir norėčiau pasitarauti jų, kaip, kaip jie įsivaizduoja darbą per kitas savaitės. Pavyzdžiui, ką reikės daryti su tais teisės aktais, kurių svarstymas turėtų būti baigtas iki uh, sutarties įsigaliojimo dienos. Ir ar jūs neketinate jau dabar pradėti ruošti uh, savo dokumentus pagal naują tvarką. Dėkoju, pirmininkaujantį Švediją, kaip ir jūs džiaugitės tuo, kad Lisabono sutartis netrukus įsigalios, panašu, kad tai įvyks gruodžio pirmą dieną. Ir mes be abejo laikysimės sutartyje numatytos darbo tvarkos. Iki tos dienos galios senoji tvarka. Praktiškai Tai reiškia, kad, kad tokie klausimai kaip bevizio režimo taikymas bei kiti e, klausimai, dėl kurių sprendimas turėtų būti priimtas iki lapkričio 30 dienos, turėtų būti įspręsti iki lapkričio 30 dienos. Nes mes nenorime prarasti jau atlikto darbo ir todėl taryba norėtų paprašyti parlamento pateikti savo nuomonę dėl tų klausimų, kurie turėtų būti patvirtinti iki lapkričio 30 dienos, iki Lisabonos sutarties e, įsigaliojimo, tai yra kuo skubiau. Yra ir tokių teisės aktų, kurie turėtų būti atvirtinami gruodžio mėnesį kai jau turėtų galioti Lisabonos sutartis, nepaisant to, kad teisės aktai buvo rengi, parengti anksčiau. Mes tikimės, kad taryba supras, kad situacija gan sudėtinga ir mes norėtume aiškiai skirti tuos atvejus, kuriais dar galime priimti sprendimą pagal senąją sutartį ir tuos, kuriuos turėtume svarstyti bei tvirtinti pagal naująją procedūrą. Kartais e, galutinės sprendimas priklauso nuo komisijos ar net ar valstybių narių sprendimo. Tarybos posėdis yra numatytas e, lapkričio 30. ir nėra jokių e, planų keisti ministrų tarybų posėdžių laiko tvarkarašio. Tai tie galiu pasakyti kol kas. Tai reiškia, kad e, kai kurie teisės aktai, kai kurie dosie bus svarstomi pagal naują tvarką, Tačiau yra nemažai tokių, kuriuos mes norėtume baigti svarstyti iki lapkričio 30 dienos. Pirminkė, jei jūs galite išskirti tuos uh, teisės aktus, kuriuos galima bus pabaigti iki lapkričio 30 ir norite skirti tuos klausimus nuo tų, kurie bus uh, inicijuojami vėliau, viskas yra aišku. Mums įdomu būtų sužinoti, uh, kas bus daroma su tais pasiūlymais, dėl kurių Europos parlamentas kol kas dar neišsakė savo pozicijos ir kurios mes dar nespėsime išsakyti iki lapkričio 30 dienos. Tai pavyzdžiui, yra Europolo klausimas bei kiti, nes tai yra visiškai kitas dalykas. Ir manau, kad būtų gražu, jei taryba ne dėl Europos parlamento, bet dėl Europos piliečių suvoktų, kad atėjo laikas jau dabar dirbti pagal Lisabono sutarties dvasę. Ir tose sritise, kuriuose parlamentas kol kas neturėjo galimybės išsakyti savo nuomonės, jam turėtų būti leisti tai padaryti tarybos sprendimu. Aš atskiriu tuos klausimus e, dėl to, kad yra tokių teisės aktų, dėl kurių taryba paprašė parlamento nuomonės iki lapkričio 30 dienos. Ir jei pažiūrėsime, pažiūrėjau, į procedūrinį teisų klausimą. Mes turime dabar palaukti, kol komisija pateiks naują pasiūlymą pagal Lisabonos sutartį ir atsižvelgdama pagal, ir pagal Lisabono sutartį, tam klausimui bus taikoma bendro sprendimo procedūra. Ir tuomet viskas vyks pagal tą procedūrą. Tai aš būtent tokius klausimus norėjau skirti. Na, aš galėčiau kalbėti be galo be krašto, nes man iš tikrųjų nelabai aišku. Aš matau, kad e, keli kolegos pakėlė rankas, bet palaukit, kaip yra tokių pasiūlymų, dėl kurių mes nespėsime išsakyti savo nuomonės. Ir panašu, kad niekas nenori skubėti. Yra tokių, kurių ir nereikia skubinti. Tačiau yra nemažai klausimų, kuriuos būtų svarbu patvirtinti iki gruodžio pirmos dienos. Nebent Europos parlamentas, er, e, taryba norėtų, kad Europos parlamentas nedalyvautų tame sprendimų prieimime. Man nelabai aišku, kodėl siekiama yra, kad kai kurios procedūros būtų baigtos iki gruodžio pirmos dienos. Ponas Albrecht. Iš tikrųjų, sumaišties yra labai daug. Mes kalbėjome jau praeitą savaitę apie tai, ar iš tikrųjų būtina priimti sprendimą dėl Europolo iki metų pabaigos. Mums nebuvo aiškiai pasakyta, kodėl šis sprendimas turėtų būti priimtas kuo skubiau. Taigi kelios dienos po to, kai parlamentas išsakys savo nuomonę, šis dokumentas bus tvirtinamas. Ir mums nepateikė jokių argumentų, kodėl šį sprendimą reikia priimti kuo skubiau. Ir tiesiog atrodo, kad taryba nenori, kad parlamentas dalyvautų priimant sprendimą šių klausimų. Būtų puiku, jei taryba nutartų, kad būtina atidėti šio klausimo, šio dokumento tvirtinimą. Ir suvoktų, kad jei pagal procedūrį, dėl procedūrinių dalykų šį, dokument, šį sprendimą reikia priimti gruodžio pirmos, tai su, taip uh, paž, pasižadė, pažadėtų po to prie jo sugrįžti, po to, kai įsigalios Lisabono sutartis. Sara Latvard, jei teisingai suprantu, uh, Man atrodo, kad mm, pilkosios zonos čia nėra. Bet jei taryba turėjo omeny tuos atvejus, kai mūsų nuomonė viršis trijų mėnesių limitą, kurį nustato, trijų mėnesių terminą, kurį numato taryba. Taryba juridinių požiūrių galėtų patvirtinti priemonę iki lakučio 30 dienos net tuo atveju parlamentas dar nebus pateikęs savo nuomonės dėl tos priemonės. Ir turiu prisipažinti, aš nežinau, apie kokias čia konkrečiai priemonės galime kalbėti, bet ar taryba rengėsi taip daryti, ar taryba e, dirbs lojalaus bendradarbiavimo dvasioje, nekreipdama dėmesio į techninius juridinius techninės juridinės prievolės ir pareikš, kad polit, jei ne, neteisiškai arba tai politiškai mes nesielgsime taip, jog galėt, kad galėtume patvirtinti teisiškai, teisę, tai galėtumėme patvirtinti priemonės, kurios na, būtų parlamento nenaudai, nes parlamentas nebūtų spės pateikti savo nuomonės per tris mėnesius ar taryba naud, na, visiškai sausai techniškai pažiūrės į, šį, į šią situaciją, ar ji taip nesielgs. Yes, you, Simonas bus sutilas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pareikšti, kad kai kurie pasisakymai nebuvo e, sąžiningi tarybos atžvilgių, jeigu norime iš jos e, E, gal džentelmeniško elgesio lygiai taip pat turime elgtis ir jos atžvilgių. Manau, kad kiekvienu konkrečiu atveju turime išsiaiškinti, kiek pasiekta priminėjant kokį nors konkretų sprendimą ir tuo konkrečiu atveju spręsti, kaip darysime, kaip elgsimės. Taigi norėčiau pasiūlyti kitame koordinatorių posėdėje, galbūt net rytoj, pris, pateikti aišku sąrašą klausimų, teisės aktų pasiūlymų, kurių atveju reikia nedelstino sprendimo. Taigi sutelkime dėmesį į tuos pasiūlymus, kurių, na, kurias tikėtina, kurius svarstymą tikėtina galime užbaigti šį mėnesį ir jei taip ir yra, mes galime išsiaiškinti kiekvienų konkrečių atvejų, kaip elgtis. Ir aš dar kartą pasikartosiu, galima atsižvelgti į svarbius politinius aspektus kiekvienu konkrečiu atveju. Aš e, norėčiau atsiriboti nuo labai bendro pobūdžio apibendrinimų prieš Lisaboną, po Lisabonos. Sutelkime dėmesį į pasiūlymus, kuriuos galime, kurių nagrinėjimą galima baigti šį mėnesį. Prieš suteikdama žodį ponui Diezdemėra noriu išvengti bet kokių nesusipratimų ir aš noriu pasakyti, aš nieko panašaus nesakiau. Aš tik tai pakartojau ponios Fajon e, mintį e, dėl patvirtintos, paspartintos, atsiprašau, procedūros, tačiau kai kuriais atvejais tikrai nesuvokiama, kodėl taryba turėtų reikalauti, kad kai kurie sprendimai būtų priimti iki gruodžio pirmos dienos. Taigi, ponas Dies Demera. A ver, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai, bet pasistengsiu kalbėti į temą dėl jūsų užduoto klausimo apie konkrečius pasiūlymus. Šeš, balandžio 6 dieną pri, priimtas tarybos sprendimas, aš dėl jo rengiau pranešimą dėl Europol institucijos įsteigimo. Taigi, aš rengiau nuomonę Aš daug dirbau rengiant šį dokumentą. Parlamento dauguma pritarė mano parengtam, mūsų parengtai nuomoniai. Taryba patvirtino tik 20 procentų mūsų rekomendacijų. Taigi. Taigi, mes kalbame apie kitokį apie kitokius terminus, apie laikotarpius. Nuo, nuo gruodžio pirmos dienos šiuo klausimu galios bendra sprendimų prieimimo procedūra, tačiau vėlgi remėm, atsiremėme į tarybos sprendimus. Vienas dėl, stand, dėl konfidencialumo standartų, taip pat sprendimas dėl Europol santykių su asmenimis keičiantis slapta, keičiantis privačia ir įslaptinta informacija. Taip pat sprendimas dėl trečiųjų šalių bei kitų asociacijų ir, ir, ir kitų struktūrų ar vienetų, su kuriais sudaromos sutartys. Taigi reikia remtis blaivių protų kuomet, institu, kuomet kokia nors institucija priskirti, priskirta parlamento priežiūrai. Manau, kad per dvi savaitės mes vargiai spėsime pateikti argumentus kalbant apie Lisabonos sutartis, komisija gali išvengti atsakymų, nes iš esmės čia reikite remtis blaivių proto, blaivus protas mums sufleruoja, kad parlamentas turėtų priimti sprendimus drauge su taryba, bendrai, pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Nepamirškite, kad tik 20 procentų mūsų rekomendacijų buvo patvirtinta. Taigi tie keturi pasiūlymai, teisės aktų pasiūlymai, jų klausimų. Noriu pasakyti, kad bus teikiami pakeitimai tokio turinio, apie ką aš dabar kalbu, ir labai raginu tarybą persvarstyti savo sprendimą, kad galėtumėme toliau dirbti, e, bendradarbiauti dėl šių pasiūlymų pagal Lisabono sutartį. Goods, the, uh, um, uh, Europos narkotikų narkomanijos monitoringo stebėsienos e, centro e, vadovas atsiprašo, kad vėluoja. Ir, na, atsiprašau visų, bet iš tiesų šios diskusijos mums yra labai svarbios. Ponas Kerhopas bus paskutinis, kuris pasiekė šiuo klausimu, nebent dar yra norinčių iškelti kokį tai deg, degantį klausimą. Prašau, ponė Kiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, taip kalba teisininkai iš principo, bet man rūpi, man neramu, kad yra skubama šiame komitete dėl tam tikrų sprendimų ir mano konkrečiai klausimas teismų medicinos laboratorijos. Aš parašiau teisininkam e, ir užklausiau dėl teisinio pagrindo, nes šis beitas keičiasi taryboje. Ir teisinis pagrindas yra labai svarbus ingredientas. Ir aš norėčiau, kad šiandieną tas atsakymas jau būtų pateiktas. Ir man neramu šiek tiek, nes aišku labai svarbu apibriežti bendrą teisinį pagrindą pagal Lisabono sutartį, tačiau daromas yra didžiulis spaudimas dėl to, kad trūksta laiko ir aš negaliu toliau dirbti ties savo klausimu, nes nesu gavęs teisininkų atsakymo iškeltais klausimais ir aš suprantu, kad jiems teks susidoroti su didžiuliu spaudimu. Yra tokių pranešimų, kaip kad mano pranešimas, e, kuris e, na, yra užstrigęs ir klausimas yra labai svarbus. Aišku, trūksta laiko ir bandoma yra, kuo galima daugiau pažymėti, priimti sprendimų prieš įdėgiant Lisabono sutartį, bet manęs tai netenkina. Ir jeigu aš negaunu teisininkų atsakymo, negaunu teisės reikalų komiteto atsakymo, į tą komitetą irgi daviau užklausimą, man šiandien kyla baisiai daug problemų. Pirmininkė, jūs uždavėte klausimą teisininkams, kurie vis dar čia salėje yra. Ir manau, kad greitai baigsime šias diskusijas ir aš dabar paprašysiu teisininkų atsakyti į pastarai paskutinį iškeltą klausimą. Ir dabar žvelgiu sekretariato darbuotojus. Man atrodo labai svarbu, kad rytoj iki koordinatorių posėdžių, posėdžio būtų parengtas detalus sąrašas toks, kurį siūlė Saimonas Busutilas, kur būtų surašyti, surašytos visos vykstančios procedūros, teisinis statusas, pa, padariniai ir panašiai, kiek skubus yra vienas ar kitas klausimas. Na, o po koordinatorių posėdžio mes turėtumėme e, priimti savo poziciją kiekvienos tos procedūros atžvilgių ir paprašyti atsakymo, pageidautina raštų iš tarybos ir taip pat paaiškinimų, kodėl tam tikros procedūros yra tokios jau skubios, kad jas reikia užbaigti, patvirtinti iki įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. Nes man atrodo, kad taryba yra skolinga ne tik parlamentui, bet jūs esate skolingi ir parlamentui Europos piliečiams. Taigi dabar teisininkai kalbės. Ačiū pirmininkė. Kiek suprantu, iš sekretariato darbuotojų tas klausimas turėtų būti svarstomas pusės, pusė penkių. Bet, na, jeigu reikia, aš galiu ir dabar tą žo, žo, žodžiu savo atsakymą pateikti. Pone Kirkop, ar jūs norite atsakymo dabar, ar kai svarstysime jūsų klausimą? Na, žinau, kad teisininkų laikas yra labai brangus, pats buvau teisininkas. Ir aš nenoriu teisininkų laikyti labai ilgai, bet būčiau labai dėkingas, jeigu galėtų trumpai atsakyti, man būtų tai labai naudinga. Ar įmanoma greitai, trumpai pateikti atsakymą? Taip, e, aš ne, ne, ne, neimu honoraro <laughs> iš šio komiteto. E, ponas Lopes Aguilar iškėlė du klausimus dėl siūlomo pagrindų sprendimo teisinio pagrindo dėl teismų medicinos laboratorijų akreditavimo. Pirmiausia, ar reikia ir ar būtina pasirašyti 31 ES sutarties straipsnį. 31 straipsnėje kalbama apie tas rytis, kur ES gali imtis bendrų veiksmų dėl teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, teismų bendradarbiavimo, aš pabrėžiu. Ir aš siūlau, kad pagrindų sprendimas, aš teigiu, kad pagrindų sprendimas nepatenka į teismų bendradarbiavimo sritį, o į policijos pajėgų bendradarbiavimo sritį. Ir būtent atitinkamame straipsnėje aiškiai teigiama, kad pagrindų sprendimas neturi takos nacionalinėms taisyklėms. Taigi mūsų manimu, nuorodos į 31 straipsnį išbraukimas yra pateisinamas. Antras klausimas yra šiek tiek sudėtingesnis. Ponas Lopes savo laiške teigia, kad pagrindų sprendimas taip pat reglamentuos ir viešųjų agentūrų ir privataus sektoriaus bendrovių veiklą, kurios dirba teismų ekspertizės srityje. Na ir ar tai yra paslaugos e, pagal 50-ąjį sutarties straipsnį? Jeigu taip yra, tuomet tos paslaugos patenka į Europos bendrijos pirmojo ramščio nuostatas ir dėl to trečiajame ramstie tos priemonės negali būti reglamentuojamos, kaip teigiama 47 straipsnėje, kaip interpretavo teismas ehm, šaunamųjų ginklų byloje. Dabar dėl paslaugų E, paslaugų apibrėžimas 50-ame straipsnėje yra labai platus ir yra ten įtraukiamos visos paslaugos, kurios yra paprastai teikiamos už atlyginimą. Tai jeigu, jeigu privati bendrovė atlieka laboratorinę veiklą policijai, tuomet ji gauna atlygį. Ir tai reiškia, kad ta bendrovė teikia paslaugą. Jeigu taryba gali įrodyti, kad nėra privataus sektoriaus bendrovių, kurios teikia tokias paslaugas, arba nedaro to už atlyginimą, tuomet galima išlaikyti trečio ramstio teisinį pagrindą. Kitus, kita, kitais atvejais ne. Viskas taip yra. Jeigu laboratorijų veikla yra paslauga, tuomet įmanoma kvesionuoti, ar tai patenka į išlygos kompetenciją, kur, apie ką kalbama uh, sutarties 47 ir 57 straipsnėje. Ta išlyga teigia, kad ta veikla, kuri yra susijusi su oficialios institucijos veikla, nebūtinai patenka į sutarties taikymo sritį. Ta skirsnį, kur kalbama apie paslaugas. Taigi, aišku, tas, tos išlygos yra labai aiškiai ir griežtai reglamentuojamos. Ir panašu, kad laboratorijų veikla nepatenka į išlygos taikymo sritį, nes laboratorijų veikla patenka į direktyvos taikymo sritį. Tai yra parengėmieji veiksmai, kalbant apie teisės saugos institucijas. Ir jeigu taryba gali įrodyti, kad laboratorinių paslaugų teikimas kaip teigiama pagrindų sprendime, nepatenka į 50 straipsnį apibrėž, paslaugų teikiamą apibrėžimą ir teikiamos nemokamai, tuomet tos paslaugos gali būti reglamentuojamos pagal trečio ramšio priemonės. Dėkuoju. Na, neteisininkams, ko gero, šis atsakymas reiškia, kad šis klausimas baigtas svarstyti. Panas Kirkhop. Na, Na, jei aš galėčiau gauti, uh, jei jūs galėtumėte atsiųsti man sąskaitai iki gruodžio 31 dienos, kol Junktinė karalystė bus taikomas 15 procentų PVM mokestis, tuomet būtų jums dėkingas. Na gerai, dėkoju tarybai ir perdėme prie kito klausimo. Ponas Götz, kur jūs esat, ponia? Aš tai kur, visiškai jūsų nepastebėjau. Pone Ofano, jūs dėl posėdžių vedimo tvarkos norėtumėt pasisakyti, ar ne? Atsiprašau, gal galėtumėt tyliai išeiti iš salės, kad galėtumėte esti darbą. Pone Fano, jūs norėtumėt pasisakyti? Taip, pirmininkė. Taip, pirmininkė. Aš norėčiau paminėti mano rengiamą pranešimą dėl nusikalstamumo prevencijos ir kada mes jį svarstysime. Ar mes turėtume šį klausimą svarstyti dabar, ar, turėtume, ar gali jį spręsti rytoj per e, koordinatorių posėdį? Taip galime per koordinatorių posėdį spręsti. Dėkoju visiems už kantrybę. Svarstymas kiek užsitėsi. O dabar, ponė, mes su malonumu išklausysime jūsų metinį pranešimą. Dėkuoju pirmininkė, gerbėjai komiteto nariai, ponios ir ponai. Kiekvienais metais aš jums pristatau naują pranešimą. Tačiau ne kiekvienais metais mes galime džiaugtis tuo, kad įsigaliojo naujoji sutartis. Taigi aš puikiai jūs suprantu, kodėl jūs taip ilgai ir taip aistringai svarstyti ankstesnį klausimą. Tai yra jūsų prioritetas. Frau Vorsitzende, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heutige einige der wichtigsten Ergebnisse. Pirmininkė, man labai malonu šiandien pristatyti Jums tyrimo apie narkomanijos problemas Europoje tyrimus. Aš norėčiau trumpai apžvelgti situaciją 27 valstybėse narėse, šiek tiek paminėsiu padėtį Kroatijoje ir Turkijoje bei Norvegijoje. Mūsų tyrimas bus paskelbtas oficialiai rytoj. Mes taip pat paskelbsime šį pranešimą internet, internete. Taip pateiksime nemažai statistinių duomenų. Šis klausimas yra labai aktualus politiškai bei kitais aspektais. Jis gali būti, pavyzdžiui, įdomus e, teisės saugos pareigūnams, kovojant jiems su narkomanijos reiškiniu, o ypač tiems, kas e, kovoja su sintetiniu narkotikų prekyba. Aš tik trumpai apžvelgsiu tyrimo išvadas ir kviečiu jūs visus su juo susipažinti mūsų tinklalapyje, kur informacija yra pateikta labai aiškiai. Taigi, prieš pradėdamas kalbėti apie tyrimą, norėčiau pasakyti, kad e, mes rengėme šį pre, tyrimą glaudžiai bendradarbiaudami su nacionaliniais ekspertais. Tik tai taip e, įmanoma išsamei apžvelgti padėtį kiekvienoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus. Taigi šis tyrimas yra bendro darbo rezultatas Ir ypatingai norėčiau paminėti nacionalinių institucijų tinklo įnašą. Dažniausiai vartojamas narkotikas, kaip ir galima buvo spėti jau praeitais metais, liko tas pats. Narkotikų vartojimas yra gan aukštas Europoje, jis nepakito. Deja, niekiek nepakito heroino bei kokaino vartojimas. Mes ypatingą dėmesį skiriame būtent šiems dviems narkotikams, kadangi jie yra labai žalingi. Jie labai kenkia žmonių sveikatai bei visuomenės geroviai. Pirmiausia, kokainas. Vakarų Europos šalyse net 4 milijonai suaugusių žmonių vartoja šį narkotiką. Anot naujausių tyrimų duomenų, vartojimas yra stabilus, tačiau galima tikėtis, kad šio narkotiko vartojimas kitose valstybėse narėse, kitose tose Europos vietose gali padidėti. Mes, pavyzdžiui, matome, kad rytų Europos šalise vis daugiau žmonių vartoja kokainą. Jis itin yra populiarus naktiniuose klubuose. Tai kelia mums dalį susirūpinimą ir mes kreipėmės į Europolą, prašydami parengti tyrimą apie dabartinės tendencijas kokaino rinkoje. Pusantro milijono žmonių vartoja narkotikus reguliariai ir gan dideliu mastu. Dažniausiai jie vartoja heroiną. Ir žinome, kad heroino vartotojų ratas nulatos didėja, nulatos plečiasi. Ir nemažai žmonių nužudo šis narkotikas. Hirinas dažniausiai atkeliauja į Europą per Turkiją. Turkija yra labai svarbi tranzito šalis. Ir mes žinome, kad per pasruosius metus heroino, gabenamo heroino per Turkiją apimtis padidėjo tri, daugiau nei 13 milijonų tonų. Tai yra labai svarbu. Mes turime parengti naujas priemonės, kurios padėtų mums ne tik ap, išsiaiškinti, kas vartoja heroiną tarp jaunimo, bet ir padėti tiems žmonėms, kurie negali atsikratyti šios įdos. Europoje labai populiarios yra ir kanapės. 23 milijonai suaugusių žmonių Europoje vartojo kanapės praeitais metais. Jei mes pažvelgsime į kanapių vartojimo tendencijas 10-ame dešimtmetyje, 1-ame 21-ojo amžiaus dešimtmetyje, pastebėsime teigiamų tendencijų. Mes matome, kad kanapių populiarumas mažėja. Tai parodo daugybę įvairiausių tyrimų, pavyzdžiui, e, narkotikų vartojimo mokyklose tyrimas. Bet tai šios teigiamos tendencijos yra gan nežymios. Iš esmės, kanapio vartojimas taip pat yra gan stabilus. Kanapio populiarumas mažėja ne vien Europoje, bet ir Australijoje ir JAV. Turime, galvodami apie narkotikų vartojimą, įsigilinti į detalės. Du su pusė procento jaunų žmonių, tai yra jaunesnių nei 25 metų žmonių, tai yra 3, milij, 3 milijonai, vartoja kanapės reguliariai. Ir mums reikia kanapių vartojimo prevencijos priemonių bei vėlgi priemonių, kurios padėtų žmonėms atsikratyti šio įpročio. Mes pastebėjome ir įdomių tendencijų. Labai veiksminga yra padėti jaunimui atsikratyti įpročio vartoti kanapės. Internetas beje yra labai naudinga priemonė daryti įtaką jaunimui. Ponios ir ponai, aš dabar kalbėjau apie tradicinius narkotikus Europoje. O dabar jums leidus norėčiau pereiti prie naujausių tendencijų. Aš dažnai bendrauju su narkomanijos ekspertais, su žmonėmis, kurie labai gerai išmano uh, narkotikų vartojimo reiškinį. Ir jie labai dažnai sako, kad e, narkomanai dažniausiai vartoja ne vieną narkotikų rūšį ir kad e, dažniausiai vartojama, vartojamas yra legalių ir nelegalių narkotikų derinys. Ir todėl padėti šiems žmonėms juos gydyti yra gan sunku narkomanai dažnai vartoja ir alkoholį. Tai yra aktuali problema ir turime ją spręsti. Tai, kad vis daugiau jaunimo įsitraukia į alkoholizmą, rodo, kad turime dėti visas pastangas tam, kad padėtume žmonėms nepiknaudžiauti įvairiomis svaginančiomis medžiagomis. Manau, kad turime pakoreguoti savo požiūrį, turime atsižvelgti į tai, kad dažniausiai žmonės piknaudžiauja įvairiais narkotikais bei įvairiomis medžiagomis. Tai, ką pasakiau, dar kartą parodo, kad narkomanija yra sudėtingas reiškinys. Leiskite dabar pakomentuoti kai kurias naujausias sintetinių narkotikų rinkos tendencijas. Sintetinių narkotikų skaičius nuolatos auga. Pavyzdžiui, amfetaminai. Jie kelia labai rimtų problemų. Ir Europoje beje turime kol kas nepakankamai kovos su amfetamino vartojimo priemonių. Vis lengviau rasti amfetaminų Šiaurės Europoje bei Rytų Europoje, pavyzdžiui, Slovakijoje, bei kaimininėse šalyse. Mes matome, kad amfetaminų vartojimas kaimininėse šalyse nulatos auga. Amfetaminus galima pagaminti labai paprastai - laikinuose laboratorijose, garažuose. Ir todėl turime skirti visą savo dėmesį šiai problemai. Ekstazija. yra dar vienas, viena svarbi problema. MDA buvo narkotikas, kurį dabar pakeitė MCCP narkotikas. Daug kur ir kol kas neaišku iš tikrųjų, kuris iš jų labiaus, lab, dažniausiai ir daugiausiai bus vartojamas. Taigi mes stebėsime jų vartoj, vartojimo tendencijas. Uh, matome, kad narkotikų rinka tampa vis labiau teisėta. Vis daugiau narkotikų yra prieinama kaip visiškai teisėtai parduodamos medžiagos. Narkotikų rinka labai greitai reaguoja į naujausios kontrolės priemonės. Mes atlikome tyrimą ištrėmė vieną konkretų produktą, kuris e, yra susijęs su cinetinių narkotikų rinka. Ir mes nagrinėjame, kaip ankstyvojo perspėjimo sistema veikia šiuo atveju. Šis, šią sistemą parengėme kartu su Europolu. Mes stebėjome visą šio, šios medžiagos kūrimo procesą, nuo pat jos sukūrimo e, ir visą jos gamybos procesą. Ji buvo sukurta Europoje, tačiau dažniausiai yra gaminama Azijoje. Jie dažniausiai vartoja žmonės, kurie iki šiol vartojo kanapės. Ši medžiaga turi gražų pavadinimą, yra gražiai įpakuoja, įpakuota ir yra gan prieinama. Ir todėl mes turime užbėgti įvykiams už akių ir sukurti tokias kontrolės priemonės, kurios, kurios padėtų mums užkirsti kelią tokioms me, medžiagoms atsirasti mūsų rinkoje. Ponios ir ponai, mes e, esame visą laiką pasirengę pateikti jums išsame informaciją apie narkotikų vartojimo tendencijas Europoje. Galime pateikti jums ir informaciją apie visas e, taikomas kovos su narkomanija priemonės. Tai yra mūsų pareiga. Ne visą laiką ją yra lengva vykdyti, kadangi dirbti tenka sudėtingomis aplinkybėmis. Mes rengėme nepriklausomas ataskaitas ir aš tikiuosi, kad mūsų darbas paskatins racionalias politinės diskusijas bei padės politikams ir įstatymų leidėjams, tai yra jums, patvirtinti visiems mums reikalingas kovos su narkomanija priemonės. Aš tikiuosi, kad jūs neplatinsite jums jau šiandien išdalintą uh, tyrimo medžiagą iki rytojus 10 valandos, kai bus oficialiai paskelbta. Noriu padėkoti Jums visų narių vardu. Mes nekantriai laukiame Jūsų ataskaitos ir kiekvienais metais ji tampa labai karštų diskusijų pagrindu, bet tik tai iš esmės ir yra politika. Jeigu visi sutartume dėl visko, tikriausiai net nereiktų ateiti čia. Nu, nori trys nariai pasisakyti, jeigu dar kas nors norite pasisakyti, prašome pakelti rankas. Ponas Jekulino. Sì, grazie Presidente, grazie per la parola, grazie al... Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad man suteikėte žodį. Noriu padėkoti ir ponui Götz už tikrai išsamų e, ir labai aktualų veiklos pristatymą. E, tarnybos, kuriai jis vadovauja veiklos pristatymą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsnios centro. Turiu porą klausimų. Jūs kalbėjote apie tendencijas. Uh, narkotikų suvartojimo. Minėjote, kad yra naujovių ir kad e, narkotikų rinka nuolatos plečiasi ir taip vadinami nauji, netokie ne, ne žalingi narkotikai atsiranda ir internetas tampa vieta, kur jų galima, per, per kur, kurios pagalba galima jų įsigyti. Uh, Manau, jog tai reiškia, kad valstybės narės, jų institucijos ir organizacijos turi įsitraukti į darbą šioje srityje. Jūs taip pat minėjote kitą svarbų dalyką. Vėlgi tendencijos susijusios su narkotikų vartojimu. Matome, kad vis jaunesni e, visuomenės nariai ima vartoti ir narkotikus, ir alkoholį. Ir manau, kad būtent šiuo požiūriu situaciją turime labai atidžiai stebėti. Daugybė teisės saugos institucijų Europoje, o kalėjimuose daugiau nei 50 procentų e, kalinių yra narkotikų vartotojai. Taigi, klausimas, ką galėtumėme padaryti? Be abejo, vykdama daugybę projektų ir šiuo metu Ir daugybė tų projektų siekia skleisti informaciją, atkreipti visuomenės dėmesį į šią padėtį. Čia aš norėčiau žinoti, Ar tos programos yra nuseklios ir ar viskas suderinti, ar ir būtent to mes turime imtis, kad atgrasytume žmonės nuo narkotikų. Iš tikrųjų, ar vyksta reikalingas bendradarbiavimas, pavyzdžiui, ar Teisingumo ministerija bendradarbiauja su sveikatos apsaugos ministerija, galbūt yra labai svarbios patirties sukaupto, kuri mums būtų naudinga. Galbūt tai mums sutiktų galimybę draugė daryti pažangą. Ponas Soko. Äh, Ačiū, užduosiu savo klausimą vengriškai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasiklausti, kokia yra situacija kalėjimuose. Ar yra skirtingos e, galimybės, skirtinga situacija dėl, prikla, dėl priklausomybės lygų gydimo. Noriu užduoti konkrečiai klausimą susijusiu su Rumunija, tai yra tranzito valstybė, kalbant apie kai kurios narkotikus. Ar yra problemų su vertimu? E, yra vertimas į anglų kalbą, bet atrodo, kad nėra vertimo į vokiečių kalbą. Nėra vertimo į vokiečių kalbą. Okay now? okay, so Jeigu yra tęsiame toliau, galėčiau pasakyti, žodžiu savo klausimą, tačiau kadangi vengrų kalba yra draudžiama kai kuriuose valstybėse, aš beveliu vartoti ją. Ja Galiu pasakyti rumuniškai. Pakartosiu. Taigi mano pirmas klausimas ir, ir aš tai koks. Ar skiriasi galimybės e, Europos, kalėj, Europos šalių kalėjimuose šiuo požiūriu. Taip pat ar vakarų valstybėse yra padidinta rizika susijusi uh, su kai kurių narkotikų vartojimu. Pavyzdžiui, Rumunija tapo jau nebe tranzito valstybė, o var, narkotikų, vartojimo narkotikų valstybė, pavyzdžiui, kokaino požiūriu. Taip pat noriu paklausti, į kokias valstybės daugiausia sutelkėte dėmesį, pavyzdžiui, kaip atrodo Rumunijos situacija šiuo požiūriu ir bendrai kitų valstybių. Uh, Renata Weber, please. Ačiū. Renata Weber. Okay. Thank you very much, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Gios, dėkoju Jums už Jūsų pranešimą ir už Jūsų darbą. Turiu pasakyti, kad neturėjau laiko peržiūrėti Jūsų pranešimą, nes jį ką tik gavau ir todėl turiu tris trumpus klausimus. Jie galbūt atsakyti Jūsų pranešime, bet vis tiek užduosiu juos. Minėjote, kad marihuana nebe tokia populiari ir noriu paklausti, ar ją pakeitė kažkoks kitas stipresnis narkotikas. Kitas mano klausimas. E, kokaino kelias, maršrutas. Ar iš tiesų tapo įprastesnis dalykas kokainas atinantis iš Latino Amerikos, Vakarų Afrikos ir patenkantis, pasiekintis Europą iš ten? Dar vienas klausimas. Ar jūsų centras planavo arba galbūt rengėsi parengti studiją ir pasidomėti, kokie yra mm, padėtis tose šalise, kur, pavyzdžiui, nebaudžiama už e, nestiprių narkotikų vartojimą. Ir, pavyzdžiui, kaip sekasi gydyti priklausomybės lygas tose šalise. Pirmininkė, mano sąrašė yra dar trys norintys žodžiu klausimus. Ar norite atsakyti dabar ar paskui? Tuomet ponia Hautala. Ačiū ponia pirmininkė. Jūs minėjote, kad e, naujas reiškinys yra daugelio įvairių narkotikų vartojimas ir kad tai, tai dar papildo besaikis alkoholio vartojimas. Noriu užduoti klausimą dėl, regul, dėl kontrolės politikos. Ar tai yra augantis reiškinys ir ar mums reikės patvirtinti požiūrį į savo kontrolės politikoje. Taip pat noriu jums klausimą, ką Jūs manote apie kontrolės politiką paremta įrodymais ir faktais. Man atrodo, kad Junktinėje karalystėje tai yra ypač aktuali problema, nes atitinkamos uh, patariamosios institucijos mokslinį patarėją e, ministerija atleido, patarėja šiais klausimais atleido. Gal, ar jūs nemanote, kad iškyla tam tikra įtampa tarp e, žalos mažinimo, žalos mažinimo pagristos politikos ir dekriminalizavimo, na, paskui deklasifikavimo, perklasifikavimo politikos? Excellent. Ačiū, jūs uždavėte tikrai trumpus klausimus. Thank you, Madam Chairman. <clears throat> Ponas Prons. Ačiū, ponė pirmininkė. Policijos veikla Junktinėje karalystėje prie narkomanijos rytyje daugiausiai dirba su tais na, dileriais, kurie yra vartotojai, tai yra reiškia žemiausio rango dileriai. Ir labai nenori dirbti, kovoti su tais kurie, dileriais, kurie nevartoja narkotikų. Tai yra gan jautri laikoma sritis. Tai reiškia, kad politi, po, policija susilaukia labai daug dėmesio, kai, kalba, kai, kai su, sugeba pagauti to žemiausio rango dilerius, bet mažai dėmesio yra skiriama plataus masto dileriams, kurie nevartoja narkotikų. Dėl tos priežasties išauga kainos, narkotikų naudojimas nesumažėja, Ir dėl tos priežasties tiesiog vis daugiau yra apiplėšinėjami automobiliai, namai ir panašiai. Poreikių, e, poreikio, poreikių sritis, na, iš tiesų sulaukia labai, daug, labai mažai dėmesio. Ir jeigu išsigydoma yra nuo narkomanijos, jeigu yra nevartojami narkotikai kalėjimuose, dėja prie, tų, prie tos praktikos labai greitai grįžtama. Uh, Taigi reikia su problema kovoti plačiau, ne, ne tik su tais smulkiais elementais, bet reikia būtent bandyti prignybti tuos um, plat, platesnio masto e, elementus, nes priešingų atveju tai neduos jokių rezultatų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi trumpą klausimą užduosiu. Tiesiog mano klausimas išplaukė iš ponios Weber klausimo. Uh, Būtent kiek turime empirinių duomenų, pagal kuriuos galėtumėme lyginti kal, baudžiamumo problemas arba nebaudžiamumo problemas įvairiose valstybėse narėse, nes valstybės narės panašu labai nenoriai dalyjasi e, informaciją Ir kai tuo tarpu akivaizdu, kad būtų labai naudinga turėti europinę na, tarnybą, kuri galėtų atlikti tą lyginimo darbą. Amerikiečių ekspertų organizacija pateikė e, tam tikros informacijos apie tai, kad nebaudžiamumas e, turi pozityvios įtakos visuomenės veikatos sričiai. Taigi kokiomis sistemomis yra naudojamas ir kokį poveikį e, baudžiamumas ir nebaudžiamumas turi visuomenės veikatai, sveikatos politikai. Ačiū dar ponia Alfano. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Giots. Manau, kad jo ataskaita yra labai detali, ypatingai kalbant apie įvairių medžiagų suvartojimą ir tų medžiagų apibūdinimus, aprašymus. Aš pati stebėjau, e, kas vyksta heroino, kitų narkotinių medžiagų suvartojimo srityje ir panašu, kad nemažėja tų medžiagų vartojimas. ES veiksmų planas, kuris buvo patvirtintas 9-12 metams ir pilietinės visuomenės vaidmuo, būtent šiuo klausimu, šioje srityje aš norėčiau labiau suprasti, kaip centras na, vertina pilietinės visuomenės indėlį, samoningumo kampanijas, nes mokyklos yra labai svarbu skleisti informaciją. Ir taip pat norėčiau dar pridurti šalia to, ką sakė Renata Weber Ji uždavė klausimą dėl toksinių medžiagų pardavimo ir priekybos narkotikais. Koks jūsų manimų yra organizuoto nusikalstamumo vaidmuo, e, kalbant apie narkotikų pardavimus? Nes aš pati kol kas to na, ne, neišsiaiškinau, dar atidžiai ieško ataskaitos neperskaičiau, bet norėčiau sužinoti, kokie nusikaltimai yra siejami konkrečiai su uh, E, narkomaniją. Atsižvelginti tai, ką sakė ponė Jekalina, tikrai labai tragiškų matėme įvykių ir mūsų valstybėje, nes daug yra e, nusikaltimų, kurie yra išprovokuoti narkomanijos arba alkoholizmo. Ir koks, kokia galėtų būti reakcija Europos mastu? Aš nekalbu vien tik tai apie re, represyvinės priemonės, e, baudžiamasias priemonės, bet turiuomenį ir kitas priemonės, nes pastarosius dviejus metus, per pastarosius dviejus metus panašu, kad nieks nepasikeitė. Policijos pajėgos šiek tiek subtiliau dirba. Tai reiškia, kad jeigu jie susiduria su asmenimis, kurie vairuoja apsisvaiginę, tuomet jie atima iš to asmens vairuotojo pažymėjimą. Na, o mano valstybėje buvo tokių atvejų, kai žmonės buvo pagauti e, vairuojantys apsisvaiginę. Ir aš manau, kad tikrai labai tai yra aktuali problema. Galbūt centras galėtų kažkaip uh, parengti sąmoningumo kompanijas šioje srityje, sąmoningumo kompaniją šioje srityje. Pirmininkė, aš užduosiu dar irgi vieną klausimą ir po, po, po to ponas Götz atsakys. Anksčiau tas klausimas, jau ankstesniais metais buvo keliamas, nes tos diskusijos vyksta gan dažnai, būtent nacionalinių duomenų sklaida, dalymasis, kiek politika turi įtakos represyvinė politika ar uh, griežtesnė politika, mažinant e, žalą ir taip toliau, bet na, panašu, kad valstybės narės labai nenori dalyjasi duomenimis. Ir ar jūs teiktumėte, kad dabar taip jau nėra, kad valstybės narės mieliau dalyjasi duomenimis? Ir taip pat man būtų įdomu sužinoti, kokių duomenų mes gauname iš valstybių narių, nes Junktinės karalystės atvejs iš tiesų yra labai įdomus, nes komitetas, kurį įsteigė vyriausybė, paprašė, kad tas komitetas pateiktų ataskaitą ir tos ataskaitos išvados nepatiko vyriausybė ir galiausiai tos komisijos vadovas buvo atleistas. Tai yra labai įdomi situacija. Ir dar vienas praktinio pobūdžio klausimas. Labai įdomia svarbia tema ir šią temą domisi daugelis komiteto narių, tiesiog būtų įdomu detaliau, giliau panalizuoti, pasikalbėti, perskaičius ataskaitą. Ir kadangi pono Lopeso nėra, aš norėčiau vietojo paklausti, ar jūs nenorėtumėte sugrįžti į mūsų komitetą vėliau ir dar kartą su mumis pasikalbėti po to, kai mes jau ataskaitą būsime perskaitę ir, ir turėsime galbūt detalesnių klausimų. Prašau, ponė Gets. Ačiū pirmininkė. Jeigu leisite, aš nuo paskutinio jo klausimo pradėsiu ir po to pereisiu prie kitų. Angliškai kalbėsiu. Na, jeigu komitetas mane pakvies, aš galėsiu ir su kolegomis mokslininkais atvykti. Jūs tiesiog e, pasakykite, kada, duokite mums e, datą, pasiūlykite datą ir mes tikrai teisime. Dabar klausimas dėl žalos mažinimo ir taip pat nacionalinių diskusijų. Aš manau, kad situacija gan smarkiai pasikeitė per pastaruosius keliarius metus ir aš na, negaliu teikti, kad tai žalos mažinimo ar represyvinės priemonės kažkokios yra veiksmingesnės ar mažiau veiksmingos. Žalos mažinimo programos yra dėgiamos visose valstybėse ir priimami politiniai sprendimai, kaip jūs puikiai žinote, šioje srityje. Ir tose politiniuose sprendimuose turi, aišku, atsispindėti ir faktai, skaičiai, duomenys, ideologijos įvairios. Ir mes, na, agentūra tikrai ne, negalime teikti objektyvių vertinimų, negalime teikti komentarų. Uh, Mes e, su valstybėmis narėmis kartu rengiame 20-25 techninio pobūdžio sutikimus kasmet ir jų metu kalbamės, tarėmės dėl duomenų rinkimo, e, dėl duomenų rinkimo metodikų, kurios taikomos valstybėse narėse. Taigi mes labai na, plačių mastų tikrai gauname tai, ko mums reikia ir teisingų formatų. Bet pavyzdžiui, penki epidemiologiniai rodikliai, kuriuos patvirtino taryba prieš keletą metų, priėmėme atitinkamą reglamentą, kurį tvirtino ir parlamentas. Tačiau e, tai, tas reglamentas nėra visapusiškai gyvendintas kol kas visose valstybėse narėse, bet na, mes aišku pripažįstame, kad yra gan sunku tą padaryti, nes reikia investuoti iš tiesų labai daug ir nėra e, tas lengva tas e, apklausas, tokias studijas atlikti reguliariai valstybėse narėse. Dabar klausimas dėl organizuoto nusikalstamumo. Tiesa, organizuotas nusikalstamumas yra tiesiogiai susijęs su na, prekyba narkotikais. Ir aš manau, kad tai yra pasakytina ir apie Kolumbijos, Afganistano narkotikus, e, taip pat kanapės dažnai na, irgi yra gaminamos, auginamos Europoje na, dėl terorizmo jūs neuždavėte klausimą, būtų čia dar sudėtingiau į jį atsakyti. Dėl pilietinės visuomenės žinome, kad gydimo, prevencijos, žalos mažinimo tarnybos egzistuoja įvairiose valstybėse narėse, tai yra nevyriausybinės organizacijos ir pilietinė visuomenė iš tiesų yra įtraukta į tą darbą. Na, o mes savo tinkle turime nemažai pilietinių organizacijų, dabar veikiančių. Tačiau diskusijos politinių lygmenių, įtraukiant pilietinę visuomenę, yra organizuojamos Europos komisijos. Kartą ar du per metus jie susitinka, vyksta diskusijos tarp ES institucijų ir pilietinės visuomenės. Dabar situacija dėl e, nebaudžiamumo. Aš manau, kad visose valstybėse narėse yra laikomasi atitinkamos pozicijos dėl nebaudžiamumo. Na ir kaip valstybė vertina narkomanus, narkomanai yra įspėjami, jiems taikomos nuobudos, jie gali būti tam tikrais atvejais įkalinami, aišku, situacija su e, priekiautojais yra visiškai kitokia. Portugalijoje yra laikomasi e, specifinės pozicijos ir tiesa, kad šioje ataskaitoje pasitelkta JAF e, atitinkamos organizacijos Portugalijos atvejo įvertinimo, būtent narkomanai kviečiami į tam tikrą komisiją ir tuomet e, komisija siūlo jiems gydimą, gydimo variantą ir mes galime, na, štai ką pasakyti. Portugalija būtent laikosi tokios narkomanijos politikos, kurią jie priemė prieš dešimt metų ir panašiai. ir e, Portugalija tampa labai populiari valstybė narkoman, tarp narkomanų. Buvo manoma, kad taip įvyks, bet galime pasakyti, kad taip neįvyko, nes situacija Portugalijoje nepablogėjo, nėra daugiau narkomanijos tų turistų, tie procesai nesuaktyvėjo ir taip pat akivaizdu, kad na, iš turimų skaičių mes negalime pateikti tiesioginės informacijos ir teikti, kad ši E, po Portugalijos vykdoma politika davė šiokių ar tok, štai tokių ar tokių rezultatų. Taip pat buvo užduotas klausimas apie kalėjimus. Kitais metais daug dėmesio skirsime kalėjimams, dirbsime su pagrindinėmis agentūromis, nes daug kompetencijos ryčių persidengia Taigi dirbsime su tomis agentūromis dėl, pavyzdžiui, gydimo teisės ir panašiais klausimais. Dabar dėl to, kad žmonės yra paleidžiami iš kalėjimo ir jais nėra rūpinamasi. Aš manau, kad yra labai dramatiška situacija, ypatingai su tais, kurie vartoja heroiną, nes e, heroiną gauti kalėjimuose yra labai sunku, jie gauna trump, mažais kiekiais ir po to jie patekę, jau iš, išėję iš e, kalėjimų, jie jau lengviau gauna tuos heroino kiekius, kurių, kokių nori. Ir mirtis dėl, mirčių dėl narkotikų vartojimo skaičius smarkiai išauga tarp tų kalinių, kurie yra jau paleidžiami į laisvę. Taip pat buvo daug kalbama apie Jungtinę karalystę, Aš susilaikau nuo komentarų, nes kiekviena valstybė narė turi na, teisę, kaip ji nori sukurti tuos mokslin, suburti mokslininkų komitetus ir, ir, ir dirbti taip, kaip, kaip nori. Kartais policijos pajėgos vietos lygmenių sukuria su, su tokią situaciją, kai um, išauga narkotikų, narkotikų kainos, kai yra konfiskuojami kažkokie tai kiekiai. Tas pasakyna apie vietos lygmenį. Ir kartais kainos išauga keliom dienom. Taip yra pasitaikę. Bet bendriau kalbant, visos neteisėtos medžiagos jų kainos Europoje, tai netų neteisėtų medžiagų kainos mažėja, bendrai vertinant. Dar vienas klausimas. Ar parodymai, duomenys yra naudingi? Taip, be jokios abejonės, bet kaip minėjau anksčiau, yra ir kitų elementų, kurie yra svarbus primant sprendimus politiniu lygmeniu. Taip pat, ar yra įtampos tarp žalos mažinimo strategijos ir represyvinių priemonių. Aš apie tai jau kalbėjau anksčiau ir mes kaip agentūra labai džiaugiamės, kad gavę tam tikrus rezultatus, parodymus, mes e, pamatėme, kad na, tos įtampos tikrai liko labai nedaug. Dar vienas įdomus klausimus, klausimas kanapės tampa mažiau populiarūs tarp jaunimo ar yra keičiamos kitomis medžiagomis. Na, čia aš manau yra keli elementai, kurie galbūt aktualūs, bet skaičių konkrečiai pateikti negaliu. Galbūt vietoj kanapių yra naudojama daugiau alkoholio ir tam tikrose valstybėse, matyt, naudojama yra daugiau kitų medžiagų. Aš minėjau naujas tas narkotinės medžiagas, kurios patenka į rinką sintetinius narkotikus, kurie yra reklamuojami kaip e, tokie, kurie suteikia, daro tą patį poveikį kaip kanapės. Ir fundamentaliųjų tyrimų, e, fundamentaliai tyrimai, moksliniai tyrimai buvo atlikti tų sintetinių narkotikų atžvilgių, bet jie tikrai nepateko į rinką Taigi dėl kanapių populiarumo sumažėjimo aš manau, kad situacija yra tokia pati ir Europoje, ir Australijoje, ir JAF, ir kitose vietose, kurių gal mes e, taip atidžiai neanalizavome. Bet aš manau, kad mūsų politika, kovos su narkomanija politika gali na, daryti visai nedidelį poveikį. Aš manau, kur kas didesnis poveikis buvo dėl e, kovos su rūkimų politiką, nes kanapės yra na, susijęs su rūkimu. Ir mes žinome, kad politika nukreipta prieš rūkimą davė tikrai pozityvių rezultatų ir yra tam tikrų elementų, kurie rodo, kad dėl šios priežasties matyt sumažėjo ir kanapių suvartojimas vartojimas tarp jaunimo. Dėl kokaino tiesa, kad kokainas patenka į Europą labai įvairiais keliais. Matome iš Ispanijos, Portugalijos konteineriais į Portugaliją, Ispaniją konteineriuose laivuose arba lėktuvais yra gabenami narkotikai, e, nemažai buvo konfiskuota Ispanijoje, Junktinėje karalystėje, mažiau šiek tiek Niderlanduose taip pat. Taigi vakarų Afrikoje yra tokia situacija ir daug narkotikų eina per tą regioną. Ten na, politinė situacija tiesiog yra nestabili, yra valstybių, kurios yra nestabilios ir aišku visuomet yra uh, lengviau narkotikus gabenti per tokias valstybės. Matyt, žinote, kad septynios valstybės narės įkūrė konkrečią organizaciją kovai su kokaino priekyba per Atlanto vandenyną. Tiesiog e, gabenimo jūra narkotikų, stebėjimo, narkotikų gabenimo jūra stebėjimo centras buvo įsteigtas Lisabonoje, tiesiog yra kaupiama informacija apie tai, kuriuose laivuose yra gabenamas kokainas, kitos medžiagos ir ta organizacija kartu su policijos pajėgomis, jūrų laivynų mm, iš tų valstybių, kurios yra tame regione, bendromis jėgomis konfiskuoja e, ta, tuos laivus ir ši organizacija, aš manau, tikrai gan sėkmingai jau įvykdė kelias operacijas tiksliai nežinau, kiek tonų buvo konfiskuota e, nuo šios organizacijos įsteigimo prieš dviejus ar dviejus su pusę metų, bet tikrai matome, kad padaryta daug darbo. Kitas klausimas dar dėl rytinių ir, va, rytinių ir vakarinių valstybių. Situacija tokia, kad naujosiose valstybėse narėse rytų vidurio Europoje neteisėtų narkotinių medžiagų vartojimas bendrai yra mažesnis. Tačiau tam tikros medžiagos, jų vartojimas auga. Taip pat, kaip jau minėjau anksčiau, matome, kad vis daugiau kokaino yra konfiskuojama rytų valstybėse ir tas kokainas nėra skirtas rytų valstybėms. Tiesiog per rytų valstybės jis yra gabenamas tolyn nes būtent tas kelias per vakarų Afriką, per Atlanto vandenyną yra šiek tiek labiau kontroliuojamas, dėl to per Rumuniją, Bulgariją, rytų Europos valstybės dabar yra bandoma pra, pra, pravežti e, kokainą, kitas narkotinės medžiagas. Buvo užduotas klausimas apie Rumunijos centrą. E, tas centras dirba kovos narkotikais agentūroje, agentūros struktūra šiek tiek yra keičiama, tai yra policijos agentūra. Ir tas centras tikėtina, kad bus e, įsteigtas sveikatos apsaugos ministerijoje Rumunijoje. Na, čia kai kurie parlamentarai teigia mažiau pavojingi narkotikai, švelnėjai narkotikai. Mes tokių savokų nevartojame. Žmogus, kuris kartą yra panaudojęs heroino, aš manau, kad jis susiduria su mažesniu pavojumi, pavojumi negu tas, kuris nuolatos rūko kanapes. Taigi, iš tiesų, viskas priklauso nuo vartojimo masto. Taip pat buvo užduotas klausimas, kaip valstybės narės viena kitai gali pagelbėti, teikiant informaciją. Ir aš manau, mes na, savo tinklapyje turime geriausios praktikos portalą. Tame portale galima rasti įvairius projektus, projektų vertinimą, e, kurie buvo įgyvendinti vienoje kitoje valstybėje. Ir aišku, tie projektai gali įkvėpti kitas šalis perimti tą praktiką. Tai yra tikrai labai sėkmingas tinklapis. Jis yra nuolatos atnaujinamas. Pradėjome nuo prevencijos projektų, dabar yra žalos mažinimo projektai, taip pat įtraukti ir panašiai. Taigi iš tiesų geriausios praktikos e, įvairių modelių, keitimosi modelių yra. Pone pirmininkė, nežinau, ar atsakiau visus klausimus, bet stengiausi. Jeigu ką nors pamiršau, man pasakykite, mielai sugrįžčiau dar į komiteto posėdį padiskutuoti išsamiau. Ačiū. Dėkuoju. ir dėkoju Jums už e, puikų agentūros darbą, nes kiekvienais metais Jūs pateikėt mums puikias, puikios kokybės ataskaitas ir mes matome, kad Jūs turite labai daug žinių šioje srityje. Mūsų komiteto koordinatoriai svarstys, kada mūsų komitetas galėtų išsameu svarstyti jūsų pristatytą tyrimą. Taigi dar kartą dėkoju. Be abejo, šiame komitete yra šiokių tokių ideologinių skirtumų dėl kovos su narkomanija ir dėl to, kokios kovos su narkomanija politikos mums reikia. Tačiau tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Deja, tie, kas e, pelnosi iš prekybos narkotikais, kur kas geriau pasinaudoja atvirom, atviromis sienomis nei mes. Mes visi džiaugiamės, kad Lisabono sutartis netrukus įsigalios. Tačiau niekiek nebejoju, kad nusikaltėliai šiuo metu tik, tikrai verkia graudžiomis ašromis, nes ši sutartis padės mums kur kas veiksmingiau kovoti su nusikalstamumu visoje Europos Sąjungoje. Ir aš tikiuosi, kad e, visi mūsų klausytojai prie kompiuterio ekrano tą išgirdo. Ir tikiuosi, kad visi nusikaltėliai, kurie sėdė prie tų ekranų, tikrai suprato, ką aš pasakiau. O toliau dėkoju ponui Gertz ir dabar siūlau perėti prie klausimo, kuris visą laiką mums buvo aktualus. Pranešėjas yra Michaelas Cashmanas. Šį klausimą svarstėme jau ne vieną kartą. Šiandien kalbėsime apie parlamentinį klausimą komisijai bei tarybai, kuris yra parengtas po gavus teisininkų tarnybos išvadas dėl pirmojo mūsų klausimo. Taigi šiandien svarstysime šį žodinių klausimų, žodinių klausimų projektą ir tikiuosi galėsime patvirtinti jo tekstą. Norėčiau priminti kolegoms, kad Europos parlamentas išsakė labai ambicingą nuomonę. Iš tikrųjų, nežinau, apie ką šneku, nes nežinau, ar galima kalbėti apie ambicingus siekius, kai kalbame apie skaidrumą. Turime kalbėti apie racionalius, pateisėtus lūkesčius. Kovo mėnesį mes patikime pirmąjį klausimą. Prašyčiau visų šiandien iš salės išeiti tyliai. Taigi, šiuose rūmose vyksta išsami, nuodugni politinė diskusija. Deja, taryboje ir komisijoje tokios diskusijos mes iki šiol nepastebėjome. Darbas vyksta darbo grupėse. Naujoji sutartis, apie kurią jau šiandien kalbėjome, pakeis teisinį kontekstą, kuriame mes veikiame Ir todėl mes galėsime pareikalauti iš komisijos ir tarybos labai griežto politinio įsipareigojimo peržiūrėti savo vidaus darbo taisyklės. Nes iš esmės tai susiję ne su institucijomis, bet su mūsų ES institucijų ir piliečių santykiais. Nes mes visų pirmiausia turime rūpintis būtent piliečiais. O dabar norėčiau suteikti žodį Michaelui Cashmanui, o po to paprašysiu komisijos ir tarybos atstovų trumpai sureaguoti. Ir po to pradėsime diskusiją. Maiklai, prašau. Thank you, President. And, um, by the exodus, uh, the... Ačiū, pirmininkė. Mes kaip tik uh, dabar stebėjome, kiek daug žmonių išėjo iš šios salės, tai reiškia, kad kur kas daugia, daug kam rūpi uh, teisiniai klausimai, neskaidrumas, neprieiga prie dokumentų. Aš norėčiau papasakoti Jums vieną istoriją, kuri man nutiko. Vieną kartą geležinkelio stotyje man teko matyti žinomą aktorę, kuri uh, uh, ėjo per saugumo uh, patikrinimo punktą ir jos plaukai buvo nudažyti raudona ir balta piroksidinė spalva. Tokios jos niekada nebuvo matęs ir kai ją pamačiau, iš karto pasakiau, kasgi tau nutiko. Jis sako, mano kirpėjas e, piknaudžiauja narkotikais. Bet e, beje, ši mada, to, tokia šukos neišpopuliarėjo Londone po to. Dabar prie reikalo. Tikiuosi, kad visos politinės frakcijos supranta, kad e, mes turime kai ką keisti. Šių pakeitimų mums reikia kuo skubiau, nes, e, kaip kalbėjome, netrukus įsigalios Lisabono sutartis. Mes manome, kad geriausia būtų pateikti žodinį klausimą ir taip pradėti politinių lygmenių diskusiją apie komisijos ir tarybos ketinimus. Manau, kad tai yra geras sprendimas, kadangi kai tik tai mes e, sulauksime politinio sprendimo apie tai, kaip reikės e, taikyti sutartį, tuomet mes komitete galėsime svarstyti, ką mes turėtume daryti. O beje, daryti galėtume daug ką. Bet to tikiuosi, kad e, pagaliau mes sugebėsime spręsti šį klausimą, kadangi žinia, kad įvairios frakcijos užimė skirtingas pozicijas ir kiekvienas sugalvoja vis naujų apibriešių. Ribotas, ribota prieiga arba e, sugriežtinta prieiga ir taip toliau. Lisabonos sutartis keičia politinį ir teisinį reglamentavimo kontekstą, suteikdama piliečiams daugiau galimybių dalyvauti ES veikloje. Tam, kad mes atkreiptume visų dėmesį į tai, kad šis sutartis yra labai svarbi santykiams tarp ES ir piliečių, komisija turėtų į tai atsižvelgti ir pateikti naują pasiūlymą, kurio tikslas turėtų būti užtikrinti kuo didesnę prieigą prie ES institucijų, agentūrų bei kitų uh, įstaigų dokumentų. Ir taip būtų užtikrinta piliečių teisė pasinaudoti savo teisę į, į informaciją. Pirmininkė. Komisija ir taryba daug ką galėtų padaryti. Tie iš jūsų, kas susipažino su teisininku uh, nuomonę, kuri buvo parengta parlamento prašymu. Tikriausiai prisimenat, kad daug šioje nuomonėje kalbama apie 15 straipsnį sutarties, bet taip pat ir apie 9, 11, 13 ir 16 straipsnius. Aš galėčiau išsameu pakomentuoti visus šios straipsnius, tačiau nežinau, ar jūs to norėtumėt. Todėl daugiausia dėmesio skirsiu svarbiausiams dalykams. Cituoju, iš karto reikia pastebėti, kad iš karto įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pasikeis ne tik reglamentavimo, kuris yra taikomas prieiga prie sąjungos dokumentų kontekstą, bet ir pačią prieigą. Preambulės septintojame punkte kalbama apie tai, kad valstybės narės norėtų ir toliau padidinti demokratinį ir veiksmingą institucijų funkcionavimą. 11 straipsnio pirmajame ir antrajame paragrafuose taip pat reikalaujama, kad institucijos, toliau cituoju, suteiktų piliečiams bei jų atstovauja, jiems atstovaujamoms organizacijoms galimybę keistis nuomonėmis visuose sąjungos reglamentuojamuose sritise. Taigi tai reiškia, kad mes turėsime siekti didesnio skaidrumo visuose sritise, tam, kad piliečiai žinotų, kaip yra formuojamos jiems atstovaujamų asmenų pozicijos. Toliau, atsižvelgiant į institucinės sąjungos sąrangą, būtina kuo geriau tenkinti piliečių bei nacionalinių valstybių narių interesus, nepažeidžiant institucijų interesų. Taigi tai yra įdomi nuomonė ir kas su ją dar nesusipažino, galėtų tai padaryti. Tai iš tiesų yra įdomus dokumentas. Toliau. Kaip ir minėjau pradžioje, manau, kad geriausia būtų dabar pamiršti apie visus mūsų politinius nuomonių skirtumus ir užtikrinti, kad mes teisinių bei politinių lygmenių reikalautume, kad komisija ir taryba aiškiai mums pasakytų, ką ketina daryti e, po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis. Be abejo, galėtume pacituoti ir uh, tuos straipsnius, kuriuos aš jau citavau. Turint galvoje, kad dabar egzistuoja teisinis uh, vakumas, galima būtų reikalauti, kad komisija ir taryba peržiūrėtų dabar galiojantį reglamentą iki 2010 metų birželio pabaigos. Mes norime, kad skaidrumas padėtų piliečiams geriau prižiūrėti ES institucijų veiklą bei aktyviau dalyvauti ES veikloje. Apie tai buvo kalbama, apie čia plėšytęsi buvo kalbama tokia, Turker byloje. Konfiden, konfidencialūs dokumentai. Prieiga prie jų reglamentuoja ketvirtas bei devintas straipsniai. Yra dar viena savoka - išskirtinė teisė, pagal kurią kok, uh, kokia nors institucija turi teisę neleisti susipažinti su kokiu nors dokumentu dėl to, kad jis yra itin svarbus ar jautrus. Kaip tai bus daroma realiai nelabai yra aišku. Pabendravęs su ketvirtojo ir devintojo straipsnių autorių, aut, autoriais žinau, kad ir jie mano, kad šias nuostatas galima būtų geriau suformuluoti. Mes norime, kad piliečiai galėtų kur kas lengviau susipažinti su visų institucijų rengimais dokumentais. Lisabonos sutartis numato vieną labai svarbų dalyką, kuris paveiks reglamentą numeris 1049. Sutartis įpareigoja tarybą komisiją ir parlamentą bei visas mūsų steigiamas agentūras bei kitas įstaigas. Bei taip pat Lisabono sutartis bus taikoma ir Europolui, ir Eurojustui, ir Teisingumo teismui. O tai reiškia, kad mums reikia labai aiškiai suformuluotų taisyklių, kurios reglam, reglamentuotų, kokius dokumentus ir kaip galima gauti. Nes jei šios taisyklės bus neaiškios, tuomet nuo toliau nukentės visų mūsų institucijų veikla. Aš nenoriu, kad Teisingumo teismas galiausiai spręstų, su kokiais dokumentais piliečiai gali susipažinti. Aš noriu, kad mes labai aiškiai išdėstytume prieigos prie dokumentų taisyklės. Ir Vadovaudamasis bendradarbiavimo dvasia, nu, manau, kad reikia pasakyti e, komisijai, kad mes žinome, kad yra tam tikrų problemų susijusių su konkurencija e, liečiančiais dokumentais. Mes galime pasakyti tarybai, kad mes suprantame, kad ir taryba susidurs su tam tikromis problemomis, pavyzdžiui, tais atvejais, kai valstybė nariai išsako konfidencialią nuomonę dėl kokio nors teisės akto turime tą pasakyti šioms institucijoms. Ir turime suprasti, kad supranta, pasakyti, kad mes suprantame, kad jos turės šias problemas spręsti. Bet tai nereiškia, kad komisija ir taryba turi teisę neleisti mums tobulinti reglamento numeris 1049, siekiant e, užtikrinti didesnę prieigą prie dokumentų. Iki šiol realaus politinio bendradarbiavimo nematėme. Nulatos kartojama, kad parlamentas nepasinaudojo pirmojo svarstymo galimybę, neužsakė savo pozicijos ir todėl mes su jumis nebenorime daugiau bendradarbiauti. Pažvelkime kiek dokumentų šiame parlamente yra patvirtinama per pirmąjį svarstymą. Ir niekas negali mums prieštarauti dėl to, kad ne visi dokumentai yra patvirtinami per pirmąjį svarstymą. Ačiū. Ačiū taip pat už jūsų užsidėgymą e, ir atsidavimą. Manau, kad tarybai ir komisijai dar teks žingti keletą žingsnių, kol mes sukursime tikrą skaidrumo ir atvirumo kultūrą. Bet manau, kad savikritika čia irgi yra gerai, nes kai kalbame apie Europos parlamento dokumentų atverimą, ypač kalbant apie administracinius ir finansinius aspektus, mes irgi savo ruoštų galėtumėme kai ką patobulinti, taigi nepamirškime to. Norėčiau dabar uh, kreiptis į ponę Mariją Herberg, atstovaujančią Švediją, pirmininkaujančią taryboje, kad trumpai atsakytų į pono Kešmeno pasisakymą. Ir dabar norėčiau jau paprašyti laikytis pasisakymui skirto laiko. Ačiū. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane pakomentuoti šį klausimą. Mes labai norėtumėme nuoširdžiai ir lojaliai bendradarbiauti su Europos parlamentu šiuo klausimu. Ir aš tikiu, aš manau, kad ponas Kašmenas tai žino. Ir kaip esame jau pasakę Švedijos tarybos pirmininkės vardu, mintis, kad Europos parlamentas galėtų užbaigti klausimo svarsimą per pirmąjį svarsimą skaidrumo ir atvirumo klausimais. Tai nėra visiškai tikslu, nes parlamentas dar mums nėra nurodęs, ar nori laikytis e, to reglamento gairių, kuris buvo patvirtintas e, kovo mėnesį. Taigi norėčiau už, atsakyti į klausimus, kurie uh, mums bus užduoti, tikiuosi, kad jie bus užduoti iki gruodžio mėnesio. Noriu Jūs patikinti, kad mes esame pasiruošę ir norime svarstyti šiuos klausimus, nes jie yra išties esminės svarbos. Dėkui, noriu padėkoti Švedijai už tai, kad ji visada buvo skaidrumo šalininkė ir pionierė šioje šalyje ir už tai, kad kalbėjo, šioje srityje ir už tai, kad kalbėjote taip trumpai. Komisijos vardu, gal kas nors galėtų pasisakyti, ponas Mas. Ačiū. Aš pabandysiu kalbėti taip pat trumpai kaip ir tarybos pirmininkė. Ir noriu pareikšti komisijos norą svarstyti šiuos klausimus, bet noriu patvirtinti Švedijos poziciją. Vyksta teisėkuros procesas, parlamentas dar nebaigė pirmojo svarstymo ir mes, galim, mes būtume galėję pareikšti oficialią poziciją dėl pakeitimų, jeigu parlamentas būtų teikęs rezoliuciją, bet jos netikė. Taigi vyksta neformalios diskusijos ir šiame etape komisija nesima jokių iniciatyvų. Kaip žinote, dabar dirba komisija, kuri tik tai e, rūpinasi viskuo, kol naujoji komisija bus paskirta. Taigi, komisija mielai atsakys į klausimus, kai jie bus pristatyti plenarnėme posėdyje e, lapkritį ar gruodį. Ir komisija nedelsiant priims reikalingus sprendimus, pakeis e, galiojančią akikominote ir atitinkamai pagal Lisabono sutartį. Taigi, pagal 49 straipsnį mes tiesiog išplėtosime reglamento apriepti, kad apimtume visas es institucijas ir agentūras kalbant apie galimus pakeitimus tam reglamentui. Kaip parlamento teisės tarnybos atstovas teisingai pastebėjo, tai yra veikiau politinis, o ne teisinis klausimas ir jis spręs naujoji komisija, kuomet jį pradės darbą. Uh, Ačiū. Mano sąraše yra keletas norinčių pasisakyti. Pone Zomer pirmiausiai. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ich möchte auch nicht wirklich lange reden. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Nenoriu ilgai kalbėti, tik turiu porą pastebėjimų. Pranešėjas puikiai padirbėjo, tačiau manau, jog reikia padaryti keletą pakeitimų ir ne viskas aišku. Ponas Kešminas minėjo, kad tai susiję ne tik su Lisabonos sutarties 15 straipsniu, bet ir 9, 11, 13, 16. Tik tai 15 straipsnis neminimas tekste, manau, kad reiktų ir jį paminėti. O jeigu perskaitysite 15 straipsnį, pamatysite, kad ten daug kalbama apie skaidrumą. Nesu teisininkė ir negaliu vertinti, kokiu mastu 15 straipsnis vienas ar daugias su kitais straipsnis e, yra pakankamas. Manau, kad turėtumėme tiksliau suformuluoti e, š, mintis šiuo aspektu tekste. Dar vienas man rūpimas klausimas. Ar iš tikrųjų yra tokia didelė teisinio vakumo rizika e, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai? Atrodo, kad formuluotės, pasirinktos formuluotės yra gana dramatiškos. Galbūt tai yra tiesiog interpretavimo dalykas ir galbūt tai galima būtų pakoreguoti tekstą. Manau, kad bendrais bruožais situacija vėl yra nauja. Kalbant apie, pavyzdžiui, kuomet svarstėme ž pagal žodinį žodžių teikiamą klausimą situaciją. Mes nežinojame, ar Lisabono sutartis taip greit įsigalios ir dabar mes tam tikrą prasme esame nustebę ir netgi priblokšti to, kokia sparta Lisabono sutartis bus gyvendinama. Nuoji komisija netrukus bus nominuota. Ir iškyla štai koks klausimas. Atsižvelgiant į šią tikrai ypatingą situaciją, e, kurioje atsidūrėme, reiktų pagalvoti apie tai, ką turėtume palikti e, komisijai. Nėra prasmės tartis su senaja pasitraukiančia komisija ir ją įtraukti. Reikės dirbti su naujaja komisija. Aš pasigėdau aiškumo vienu klausimu tekste, kur kalbama apie prašymus ar klausimus žodžiu, nes kalbama apie tarp institucinį skaidrumą. Ir tą aspektą reaguoja tarp instituciniai susitarimai. Taip pat kalbant ir apie visuomenės prieigą prie dokumentų, tai yra dvi skirtingos sampratos. Galbūt jas ir reikėtų atskirti ir lab, padaryti tai aiškiai. Taip pat būtų naudinga, kad tekstas būtų aiškesnis. Dar vienas klausimas. Paskutinėje, prieš paskutinėje eilutėje kalbama apie 2003-98 direktyvą. Nesu tikra, ko, dėl ko jį paminėta šiame tekste. Jei teisingai suprantu, direktyvoje juk kalbame apie štai ką žmonės, kurie užmokėjo už galimybę gauti dokumentus. Tai toje direktyvoje išdėsita, kaip tokie dokumentai turi būti e, suteikiami. Galbūt pranešėjas nori, kad visi dokumentai būtų prieinami nemokamai. Ne, būtų teisinga. Tačiau kalbant apie klausimą žodžiu, ar, ar tik čia mes nepasitarnausime įvairioms e, konsultacinėms firmoms. Norėčiau, kad paaiškintumėt, čia, paaiškintumėt šį klausimą. Pone Hautala, ačiū, pone pirmininkė, mes tikrai puikiai m, mm, padiskutavome šiais klausimais su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Ir m, mm, na, buvo išdėsite mintis, kad mes prieigos prie informacijos, prie dokumentų klausimą turėtumėme akcentuoti nes tai yra svarbi politinė diskusijų tema. Tai yra gana techninio pobūdžio klausimas ir jis, kaip pranešėjas minėjo, sulaukia gana vėsių, mūsų pastangos šioje susilaukia gana vėsios reakcijos, kitų institucijų vėsios reakcijos, kalbu apie mūsų bandymus išplėtoti piliečių prieigą prie dokumentų. Mes beveik susitarėme dėl to ir žinau, kad ponas Kešmenas vis dar svarsto galimybę teikti rezoliuciją, nes tai būtų proga parlamentui pasisakyti dėl pagrindinių principų, kodėl mums to reikia, dėl Lisabonos sutarties ir taip toliau. Tačiau dabar, e, žvelgdama į tekstą, turiu pasakyti, kad esu truputį pasimetusi. Pritariu poniai Zomer dėl kelių dalykų ir turiu pasakyti, kad teisinė tarnyba tik, patikė tikrai naudingų gairių kalba apie privilegijuotą prieigą prie institucijų dokumentų. Tai yra atskiras klausimas, kurį reglamentuoja tarp instituciniai susitarimai. Galioja taip pat namas broko susitarimas, kuris netrukus bus peržiūrimas, jei neklystų. Galbūt tą klausimą būtų galima pateikti, suformulavus jį bendriau Ir manau, kad yra nesusipratimo antrajame klausime, kur kalbama apie e, prieigos prie konfidencialios informacijos traktavimą. Konfidencialia informa, orma, informacija čia skirstama į keturias įslaptintų dokumentų grupės - ribotos prieigos, slaptinti, labai slapti ir aukščiausios slaptumo dokumentai galbūt reikėtų kalbėti apie neprieinamus dokumentus ir, ir ką reiškia privilegijuota prieiga. Aš norėčiau, kad e, supras, norėčiau, kad paaiškintume, dėja nėra vertimo į suomių kalbą ir aš dėja to nesupratau. Maiklo Kešmeno pasisakymas tiesiog buvo pamastymai apie tai, ko mes norime prašyti komisijos ir tarybos ko norime prašyti iš jų, teisės tarnybė pateikė puikią nuomonę. Taigi, siūlyčiau štai ką, galbūt mes galėtume per dieną šiek tiek apibendrinčiau suformuluoti tuos klausimus, kad jie nebūtų tokie na, specifiniai. Manau, būtų tikrai nesunku nukopijuoti, perrašyti tai, ką ponas Kešmanas mums ką tik sakė. Manau, kad būtent tokį kreipimąsi turėtumėme skirti tarybai ir komisijai. Ir jei išlaikysime laikysimės tos formos, problema yra tai, kad taryba labai lengvai išsisuks nuo šių klausimų ir pasakys, pavyzdžiui, kad teisėkuros iniciatyvos teisė sutikta komisija ir kad komisija gali veikti. Uh, Manau, kad klausimas komisijai, tarybai turėtų būti trumpesnis ir turėtume sutelkti dėmesį į pagrindinius klausimus. Man atrodo, kad tema kaip po tokia pasirinkta tikrai yra puikiai, bet mes turime akcentuoti politinį kampą visų šių klausimų. Ponas Dejong, nebent dar kas nors norėtų komentuoti. Ponas Dejong. Dank u wel, eh, voorzitter. Um, ik denk dat veel wat ik... Uh... Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad daugelį dalykų, klausimų, kuriuos norėjau užduoti, išsakė ponia Hautala. Strasbūro posėdį, e, Strasbūro posėdės metu įvyko susitikimas su šešėliniu pranešėju. Ir kai kalbame apie prieigą prie informacijos piliečiams, manau, turime kalbėti visomis kalbomis nes labai lengva susipainioti visose sudėtingose procedūrose. Ir kai kalbame su visuomenė, su žmonėmis turime kalbėti trumpai, juk kalbame apie labai paprastas sampratas. Man reikia informacijos ir noriu ją gauti lengvai, taip pat noriu gauti aktualią informaciją galbūt net nesigilinant į tai, kokio numerio dokumento man reikia ir net labai e, konkrečiai nespecifikuoti, kokio dokumento aš ieškau. Turiu pasakyti, kad Strasbūro susitikimo atmosfera buvo tikrai labai konstruktyvi ir mes išvadose konstatavome, jog būtų naudinga suformuluoti aiškius principus, kurie būtų suprantami visiems. Ir kai verčiate, išverčiate tą temą į kasdienę kalbą, kurią suprastų žmogus iš gatvės, manau, kad tai būtų labai m, mm, puikus atspirties taškas diskusijoms su taryba ir komisija. Visiškai sutinku su ponu Kešmanu dėl lojalaus bendradarbiavimo su komisija ir taryba idėjos. Nes manau, kad e, esminė problema, su kuria čia susidurėme, yra tai, kad mes supra, suvokiame problemos aktualumą. Apie tai su mumis kalba rinkėjai. Tačiau taryba ir komisija to aktualumo nepajunta ir dažnai mums kelia įvairiausių kliučių. Dėl vienos ar kitos priežasties, pavyzdžiui, teigia, kad dokumentai yra neprieinami. Na, aš galiu su to susitaikyti. Bet jeigu galėtumėme labiau visuomeniai prieinamą kalbą, tai suformuluoti būtų gerai. Taip pat diskusijų plenarnėme posėdėje metu turime nepamiršti, kad mūsų išvados irgi būtų suprantamos žmonėms. Ačiū labai. Dabar grįšime prie pranešėjo, suteiksime žodį dar jam. Buvo siūloma performuluoti žodinius klausimus, daryti skirtumą tarp klausimo komisijai ir klausimo tarybai. Ar jūs, ponė pranešėjau, manote, kad būtų tą įmanoma padaryti, ar jūs to norėtumėte ir ar būtų įmanoma tą padaryti iki rydienos popietinio posėdžio, kad komitetas galėtų patvirtinti tuos žodinius klausimus? Taip pat gal galėtumėte pakomentuoti tai, ką sakė tarybos ir komisijos atstovai. Pone pirmininkė, jūs užduodate klausimus taip, kad atsakyti jums tiesiog neįmanoma. Na, aš manau, kad mūsų darbas 2001 metais buvo labai svarbus, nes mes įtraukėme visas nuomonės, dirbome kaip kolegos. Ir aš manau, kad taip turime dirbti ir dabar. Ir aš tikrai manau, tikiu ir anksčiau buvau menininkas ir manau, kad visi politikai yra širdie menininkai. Tai aš manau, kad viską galima pakeisti, viską galima pakoreguoti ir visi pasisakiusieji tikrai labai prisidėjo prie to darbo. Ir aš norėčiau paklausti, ar komitetas mane įgaliotų iki rytoj pietų parengti galutinį variantą, iš, kurį išdalinčiau šešėliniams pranešėjams iš anksto, kad jie na, savo ruoštų pateiktų pasiūlymus ir mes atsisakysime terminologijos, na, o tą sudėtingą aspektą, bandydami būti ir racionalūs, uh, į sveikatą, sako kalbėtojas. Mes na, taip pat turime suvokti, kad klausimai turi būti keliami dėl teisinio pagrindo. Dėl to mums reikia minėti konkrečius straipsnius ir panašiai teis, teisinga, ponė Same, kad aš neminėjau 15 punkto, kadangi tai yra labai svarbus, svarbi, svarbus dalykas, kuriuo gali pasinaudoti parlamentas. Ir taip pat 2000. 2000-2001 e, metais mes sugebėjome, na, tą siekį paversti realybę ir aš suprantu, kad pirmininkaujančiai valstybei tenka nemenkas uždavinys pirmininkauti tarybos posėdžiams. Ir komisijos nariams pasakysiu, komisijos atstovams pasakysiu, kad, na, naujas parlamentas, nauja kadencija, dėl to kaip ir vėl pirmasis svarstymas ir, ir panašiai, bet kovo mėnesį mes kėlėme tą klausimą ir jūs lygiai tą patį pasakėte. Po to sugražinome tą klausimą komitetui svarstyti ir vėl jūs tą patį mums teigėte. Mes negalime su jumis dėrėtis, nes teisininkai teigia, kad na, mes negalime to daryti dėl to, kad parlamentas neturi pozicijos. Aš suprantu, kad taip teigia žmonės, kurie nenori, kad kažkas būtų keičiama. O mes bandome patobulinti šią, šį dosiją įtraukiant visus veikėjus, derinant pozicijas tarp visų veikėjų. Suprantu, ką jūs teigiate, bet tai, ką jūs teigiate, nėra teisinga. Tie patys pasiteisinimai buvo naudojami ir anksčiau, bet na, pasiteisinimų reikia atsikratyti, atsisakyti, jeigu norime pasiekti kokios tai pažangos. Dėkoju visiems kolegoms, kurie pasisakė. Aš dirbsiu kiek galėdamas šiuo klausimu ir iki 11 valandos elektroniniu paštu rytoj aš galbūt galtinį terminą galime nustatyti 12.30. Ką sakot? Na, jį galima keisti, kaip ir viską gyvenime, bet bandykime tiesiog e, susitarti, pasiekti susitarimą, ko galima anksčiau. Nes, kaip minėjo Haidi, labai svarbu, kaip mes išspręsime šį klausimą, kaip apsispręsime dėl rezoliucijos. Dėkoju. Uh... Ačiū. Na, kiek suprantu, pranešėjo pasiūlymas yra visiems priimtinas, visiems komiteto nariams priimtinas ir visi pranešėjui raštu, jeigu norės, ko galima greičiau pateiks komentarus, pageidautina iškart po posėdžio Maiklai, kai jūs teigiate, kad taryba negali su mumis dėrėtis dėl to, kad teisininkai teigia tarybai, kad nėra pagrindo dėryboms, man atrodo, kad teisininkai tarybai taip pat pasakė, kad nėra teisinio pagrindo vesti dėrybas dėl SWIFT su amerikiečiams, bet čia, su amerikiečiais, bet čia matyt taikoma kita logika. Taigi, šį klausimą jau apsvarstėme, kiek suprantu, gan greitai rytoj po pietų mes patvirtinsime šį klausimą. Dabar perėmėme prie kito darbo atvarkės punkto. Maiklas dar nori pasakyti. Buvo siūloma, buvo teigiama, kad aš žodiniam klausimui e, galėčiau panaudoti tą pagrindą, kurį apibendrino savo įžanginėme žodyje. Na ir aš manau, kad reikia kalbėti tai, taip, kaip jauti, o ne taip, kaip tu turėtum pasakyti ir aš tikiuosi, kad technikai man e, duos šiandienos posėdžio e, įrašą. Pirmininkė, Maiklai, aš tiesiog tau patarimą duosiu tą žodinį klausimą parašyk taip, kaip su tokia pačia dvasia ir aistra, kaip kad e, kalbėjai per, per įžanginį savo pasisakymą. Dabar kitas darbo atvarkės punktas, tikiuosi, gan greitai jį aptarsime, jau prieš keltą savaičių tuo klausimu kalbėjome apie teisę gauti vertimų žodžiu ir raštu baudžiamosiose bylose. Yra pasiūlymas visame pakete dėl procedūrinių teisių. Ir tai yra vienintelė paketo dalis, dėl kurios konsultuojamasis Europos parlamento, apie tai jau kalbėjome. Ir norėčiau Jums priminti, prieš teikdama žodį pranešėjai baroniniai Latford, kad tai yra trečiojo ramšio pasiūlymas ir jis bus labai paveiktas įsiga, e, įs, Lisabono starties įsigaliojimo. Ir aišku, vis grįžtame prie tos diskusijos, kurią, e, kurią vedėme posėdžio pradžioje. Taigi, Sara, suteikiu žodį, žodį tau, prašydama kalbėti kuo galima trumpiau, kaip visada. Ačiū, pirmininkė. Na, aš matyt įprastai prašyčiau skirti man tiek kalbėjimui laiko, kiek yra skiriama bet kokio pranešimo pristatymui. Bet kadangi kalbėjome apie tai prieš kelias savaitės, aš kalbėsiu šiek tiek, matyt, trumpiau ir tiesiog bandysiu paaiškinti pagrindinius dalykus, pagrindinius klausimus. Uh, Ir man gal užteks ir vienos minutės tiesiog akcentuoti pagrindiniams, pagrindiniams dalykams, bet kaip jūs teigiate, situacija yra gan įdomi, nes Lisabono sutartys įsigalios gruodžio, tikėtina įsigalios gruodžio pirmąją dieną. E, prieš perinant prie tos temos norėčiau visiems priminti, kad yra tikrai labai svarbu pertvarkyti procedūrinės teisės. Ir parlamentas nuolatos teigia, kad daugelį metų teigia, kad tai yra labai svarbu. Ir ši teisė, teismų proceso metu e, gaunama teisė, yra įtvirtinama palaipsniui ir e, taryba jau pasiekusi yra politinį susitarimą pirmiausia dėl veiksmų plano, e, kuriame teigiama, kad tie dalykai turi būti daromi pailiui bent jau taip ketiname daryti. Na ir antras dalykas - pagrindų sprendimas dėl vertimo žodžių ir raštų. Ir trečiasis dalykas - rezoliucija dėl praktinio pagrindų sprendimo įgyvendinimo. Kaip praeitą kartą teigiau, na tikrai baisu, kad ne, su mumis nesikonsultuojama dėl tų kitų dviejų dalykų. Ir tikrai vertimas yra labai e, svarbus, bet svarbu ir kiti dalykai - teisinė pagalba, parama, kitos teisės. Ir aš galiu tiesiog papasakoti tokį na, anegdotą, kai buvo svarstoma byla ir mano e, apygardos e, e, atstovas buvo sugražintas iš Graikijos Ir buvo pateikta apeliacija ir sprendimas dėl apeliacijos buvo priimtas rugsėjo viduryje. Na ir tik tai spalio viduryje, praėjus mėnesiui, tas asmo buvo informuotas, kad jam nebuvo suteikta teisė. Jis nebuvo paleistas už užstatą. Ir tas sprendimas buvo jam pateiktas tik tai graikų kalba. Taigi iš tiesų, čia matome dvi problemas. Ir nors jis turi teisę gyventi Graikijoje, nes ten turi giminaičių, ir tai, kad sprendimas jam buvo pateiktas tik tai graikų kalba ir advokatas ne, negalėjo dalyvauti svarstant apeliaciją. Na, aš nenoriu čia išskirti Graikijos, bet visais atvejais iš tiesų vertimas raštu yra labai svarbus dalykas ir situacija iš tiesų yra labai apgailėtina. Visi na, remia Europinio arešto orderio įgyvendinimą, bet mano valstybė iš tiesų tų neteisingumo atveju, neligybės atveju matome labai daug. Ir aišku, norime, kad palaipsniui viskas būtų įgyvendinama, tačiau panašu, kad na, tai yra vienintelis įmanomas veiksmų būdas. Na ir komisijos pasiūlymas, nesvarbu, kiek, kiek geras jis yra, galėtų būti dar sustiprintas labiau dėl teisės išplėtimo visose teismo proceso stadijose, įskaitant ir stadiją po nuteisimo, e, kai žmogus yra sulaikytas po kaltinimų pateikimo, bet jam nėra dar e, pateikti, jis nėra dar nuteistas. Teismo sprendimas dar nėra priimtas. Taigi, kuomet yra apklausiamas asmuo arba įtariamas asmuo, jis turi būti informuojamas raštu apie savo teisės. Ir mes turime atsisakyti to um, varianto, kai yra, tarkim, bandoma nuspręsti konkrečiu atveju, ar reikalingas vertimas ar ne. Vertimas visuomet yra privalomai, turi būti privalomai teikiamas. Dabar apeliacijos dėl nesuteikimo, dėl vertimo nesuteikimo. E, tos apeliacijos turi būti e, skiriamos teismui. Taip pat yra nuostatos dėl mokymų, teismų taisyklės. Turi būti pakoreguotos taip, kad būtų teikiamas vertimas raštų ir žodžių. Ir taip pat reikalingas nepriklausomų kvalifikuotų vertėjų raštų ir žodžių registras. Taigi tai yra keli tokie elementai pranešime, kurį aš bandžiau parengti. Tačiau dabar susiklosti tokia situacija, politiškai lyg ir neracionalu, kad taryba tvirtintų šią priemonę iki lapkričio 30 dienos. Trijų mėnesių laikotarpis mums baigėsi prieš kalėdas ir na, pagal grafiką mes turėjome jį patvirtinti gruodžio mėnesį plenarinėje sesijoje ir patvirtinti komitete gruodžio pirmąją dieną. Panašu, kad na, neįmanoma būtų parlamente mums pakeisti to darbų grafiko. Tiesiog nėra numatytas Libe komiteto posėdis. Yra sutikimas tik su nacionaliniais parlamentais ir panašiai. Taigi kito laiko tiesiog nevyks posėdžio. Ir aš, kiek suprantu, šis, ši priemonė pateks į tų, ši, šis pranešimas pateks į tų priemonių sąrašą, kuris bus priimtas pagal bendro sprendimo priimimo procedūrą. Ir aš labai Tikiuosi, kad mes to pagreičio neprarasime. Tikiuosi, kad komitetas galės atlikti savo darbą ir aš su šešėliniais pranešėjais vakar susitikau, dėkoju už jų paramą ir padrasinimus ir tikiuosi, kad mes neprarasime per, daug, per dėm daug na, laiko dėl tų naujų procedūrų numatyta pagal Lisabonos sutartį. Ir galbūt komitetas norėtų pasvarstyti, ar nederėtų mums išsakyti nuomonės, po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis, apie teismų proceso teisės bendrai. Teisės teismų proceso metu. Galbūt pateikti klausimus tarybai komisijai, kaip jie vertina situaciją galbūt priimti parlamento rezoliuciją atitinkamai po to, Ir mes tikimės, kad naujas komisaras atsakingas už teisingumą ir pagrindų teisės, taip pat e, kitas atsakingas už vidaus e, klausimus ir saugumą, migraciją. Teisingumo pagrindinių teisų komisaras tikrai, manau, daug prisidės e, dirbant šioje srityje. Na, o kadangi taryba pasiekė susitarimą, nors tas susitarimas ir nėra jau tokia pažangi priemonė, nėra tokia jau taip toli siekianti priemonė, kaip kad aš aišku tikėjausi, norėjau, bet vis tiek manau, kad galime tikėtis, jog komisija pasiūlys priemonę, kuri bus šiek tiek bent jau ambicingesnė negu kad pirminis pasiūlymas ir galiausiai mes galėsime įtikinti tarybą, na, užtikrinti šiek tiek daugiau lankstumo savo susitarime. Galbūt, na, peržiūrėti tą palaipsninį procesą, nors aš nenoriu. Na, užbėgti įvykiams už akių. Taigi, mūsų pozicija nėra dabar labai aiški. Aišku, yra tiesiog tai, kad priimti šio pagrindų sprendimo negalime pagal tre, tre, trečiąją, trečią, trečią ramstį. Ir dėl tokios situacijos mes neturėtume nuleisti rankų. Ir aš optimistiškai tikiu, kad primsime gerą priemonę, svarbę, reikšmingą priemonę, jeigu taryba su mumis bendradarbiaus pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Dėkuoju. Trys kalbėtojai mano sąraše, bet pirmiausia, atsiprašau, ką sakot? Keturi. Keturi kalbėtojai. Tačiau manau, kad pirmiausia turėtume suteikti žodį komisijai, po to tarybai, o po to suteiksime galimybę komiteto nariams išsakyti savo nuomonę. Karalan Morgan ir Peter Zunga. Caroline Morgan, pirmoji kalbėtoja, prašau, iš Europos komisijos. Dėkoju. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, malonu buvo išgirsti baronienės Latford žodžius apie šį dosiją. Mes jau ilgą laiką jį rengėme. Spalio 23 dieną galiausiai sugebėjome susitarti su labai labai gerai subalansuoto teksto, kuris turi nemažai pridėtinės vertės. Ir tikiuosi, kad mes pagal naują darbo tvarką taip pat galėsime susitarti dėl naujo teksto. Na, be, aišku, be abejo, neaišku, kaip šis tekstas e, paveiks teisę į vertimą žodžių ir raštų. Tačiau šiuo metu dar mes turime keturias, e, keturias teisės aktus ir vienas iš jų yra žalioji knyga. Ir mes ketiname nuolatos bendradarbiauti su Europos parlamentu ir visai prisidėti prie ateityje rengiamų priemonių. Dėkuoju. Toliau sutikiu žodį tarybos atstovui, ponia Weber. Dėkuoju. Mano vardas yra Buffal. Dėkoju. Tai yra susiję su tuo, ką aš sakiau apie Lisabonos sutarties įsigaliojimą. Tai yra vienas iš tų dokumentų, kuris buvo rengiamas iki Lisabono sutarties, o įsigalios ir pas galutinai patvirtintas jau įsigaliojus sutarčiai. Nėra dar aišku, ką darys komisija, tačiau mes, kaip ir meninkaujantis šalis, norėtume, kad kai komisija siūlės savo pasiūlymą, Jau po to, kai įsigalios Lisabono sutartis, mes pradėsime jos svarstymą taryboje. Ir mes tikimės, kad jūs iki to laiko jau paskelbsite apie savo poziciją, ar patvirtindami rezoliuciją, ar kaip nors kitaip. Ir tuomet uh, Komisija tikriausiai turėtų stebėti įvykius ir atsižvaldama jūsų rezolius ar kokį kitą dokumentą pakoreguoti savo pasiūlymą. Mes ketiname ir ateityje glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir mes tikimės, kad šio dokumento svarstymas galiausiai sėkmingai pasibaigs. Mes ieškome būdų užbaigti šį dosiją. Mes laikomės labai pragmatiško požiūrio ir manome, kad šis pasiūlymas gali labai realiai prisidėti prie geresnių procesinių teisų baudžiamosiuose bylose. Ir tikimės, kad ir toliau šis dokumentas bus svarstamas sparčiai. Mums svarbu yra siekti pažangos, Ir kaip jūs minėjote, mes e, dirbame gan sparčiai, imamės įvairių žingsnių ir stengiamės viską patvirtinti kuo skubiau. Tam nepamirštami, kad šioje srityje mūsų laukia glaudesnis bendradarbiavimas Europos parlamentu pagal naują sutartį. Ir mes tikiuosi, galėsime galutinai baigti rengti šį dokumentą po kelių mėnesių. Dėkuoju. Romero Lopes, Ačiū pirmininkė. Visiška tiesa. Mes tikimės, kad šis dokumentas bus naudingas. Tikimės, kad e, vertimo problemas bus įspręstos ir kad šis dokumentas sparčiai bus e, baigtas e, renkti, nes e, netrukus įsigalios Lisabonus sutartis. Visos frakcijos sutarė, jog būtina užtikrinti piliečių teisę į vertimą žodžių ir raštų. Tai yra platesnio plano dalis. Aš kalbu apie planą, kurio tikslas yra patobulinti baudžiamųjų procesų dalyvių procesinės teisės. Nes šios teisės yra susijusios ir su tam tikromis garantijomis ir teisėmis. Mes norime kurti teisų Europą, o ne vien saugumo Europą. Visi laukime naujos komisijos. Naujosios komisijos narys, kuris bus atsakingas už šią sritį, tikiuosi suprast, kad būtina svarstę šį klausimą, susidarti su parlamentu. Situacija pasikeitė. Svarstome visas šios problemas jau ilgą, ilgą laiką. Liepos pradžioje pirmininkavimą perimusi Švedija suteikė naują pagreitį šių klausimų svarstymui. Ir tuomet pamatėme šviesą tunelio gale. Užtikrinti, kad visi vienbalsiai pritartų šiam pasiūlymui yra gan sunku. Ta visi suprantame. Turime dabar suvokti, kad e, atėjo svarbus laikas. Šiandien veikiame visiškai kitame kontekste, kitomis aplinkybėmis. Negalime to pamiršti. Turime aiškiai išdėstyti Europos parlamento poziciją bei reikalauti, kad komisija ją išsamei išnagrinėtų ir kad ver, teisė į vertimą žodžių ir raštų baudžiamosiose bylose būtų įtraukta į platesnį procesinių teisų paketą. Žinome, kad į paketą įeina keli dokumentai, kelios direktyvos. Galiausiai reikėtų galvoti apie taip, kaip jas visas galima būtų apjungti į vieną dokumentą, į vieną direktyvą. Čia parlamente mes manome, kad reglamentuoti procesinės teisės reikia visas kartu, kad tos teisės turėtų apimti visas baudžiamo proceso dalyvių teisės.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 Procesinės teisės apima daug įvairių dalykų, tai yra teisė į gynybą, teisė į advokatą ir teisė į vertimą. Jei komisija atsižvelgs į mūsų rezoliuciją, tuomet galima tikėtis, kad ir taryba padarys tam tikrų žingsnių į priekį. Nes, kaip minėjai, mums reikia teisės grįstos Europos, o ne vien saugios Europos. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc, în primul rând, să-i mulțumesc uh, doamnei Sara Ludford pentru maniera. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Sarai Ludford už tai, kad ji labai veiksmingai dirbo ir taip pat dėkoju jai už susitikimą, kurį jis surengė. Aš tame susitikime dalyvavau ir todėl norėčiau kai ką pakomentuoti. Šis dokumentas yra išsamus, o pakeitimai yra susijęs su esminėmis e, e, šios rezoliucijos dalimis. Pavyzdžiui, pirmasis pakeitimas. Šiame pakeitime kalbama apie tai, kad valstybių narių standartai neturėtų būti mažesni nei tarptautiniai standartai. Yra ir dar vienas pakeitimas, kuriame kalbame apie žmonės su negale. Ir apie tai, kad šiems žmonėms reikia ypatingos pagalbos. Aštuntasis pakeitimas. Tai yra labai svarbus pakeitimas, kadangi jame kalbame apie tai, kad teisė vertimą reikia užtikrinti visose baudžiamo proceso stadijose. Pane Latvart atkreipė mūsų dėmesį labai svarb, svarbius dalykus. Manau, kad Labai svarbu yra pabrėžti, kad teikiamos vert, e, vertimo paslaugos būtų aukštos kokybės. Taryba apie tai beje jau kalbėjo. Turime reikalauti, kad e, labai aiškiai būtų tekste pasakyta, kad vertimo paslaugos turi būti aukštos kokybės, nes tai yra labai labai svarbu. Ir turi, tai reiškia, kad turi egzistuoti ir tam tikra vertimo kokybės kontrolės sistema bei vertėjo akreditacijos sistema. Be abejo, valstybės narės turi užtikrinti, kad vertėjai yra tinkamai rengiami. Bet mes vis tiek, manau, turime paminėti mokymo svarbą. Dabar leiskite man padėkoti teisiniai tarnybai už jų pateiktus atsakymus, kurie buvo labai naudingi. Tačiau man vis dėlto pasirodė, kad būtų kur kas vertingiau gauti šios atsakymus raštu. Nes tik tai taip galėsime tinkamai pasiruošti Lisabono sutarties e, įsigaliojimui. Iš tarybos pasisakymo supratau, kad joks sprendimas dėl procesinių teisų nebus priimtas iki lapkričio 30. -os. Na mes iš tikrųjų nežinome, kaip susiklostys įvykiai. O klausimas yra labai svarbus. Būtų gerai, jei galvotume apie tai, ką, ko galima tikėtis ateityje. Manau, kad mums reikia labai konkrečių sprendimų, kurie atsižvelgtų į atskirų atvejų ypatumus. Jie buvo pateikti keli žodiniai klausimai. Ir jų pagrindų turime galiausiai parengti rezoliuciją. Manau, kad mes galėtume ne tik parengti šią rezoliuciją, bet ir imtis papildomų žingsnių. Ir, kaip minėjau, turime visomis išgalimis reikalauti, kad komisija atsižvelgtų į parlamento poziciją. Išsakyta šioje rezoliucijoje ar kitur. Dėkoju, ponia Hautala. Dėkoju. Jei mane kas nors apkaltintų kokiame nors teisme, aš tuomet iš karto reikalaučiau, kad man būtų suteiktas vertimas į gimtąją kalbą. Na, tai apgalėstauju, bet čia aš turėsiu kalbėti angliškai. Tik toliau tęsiu angliškai. O gal galiu kalbėti suomiškai? Ne, Nu, ne, tai tuomet ir negaiškime laiko. Mano frakcija visiškai pritarė Saros Latford požiūriui. Manome, kad ji visiškai teisingai teigia, kad e, žingsnis po žingsnio požiūris nėra pas geriausias. Tačiau jis yra priimtinas. Visiška tiesa, kad dabar, kai turime Europos e, arešto orderį, mes turime sustiprinti pasitikėjimą ES e, teisės saugos e, sistema. O tai reiškia, kad turime užtikrinti bent jau būtiniausias procesinės teisės. Mes taip pat e, pritarėme ir visiems pranešėjos pakeitimams. Taip pat norime pasakyti, kad jei šis dokumentas bus patvirtintas toks, koks jis yra, tai jis bus labai vertingas e, komisijai, rengiant naują pasiūlymą. Ir tikiuosi, kad e, Europos parlamentas galės ir ateityje prisidėti prie to, kad Europoje galiotų būtiniausi procesinių teisių, pra, galiotų būtiniausias procesinės teisės. Pone Gomes, ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už gerą darbą. ir tikimės, kad tai ir bus patvirtinta pagal Lisabonos sutartį. Norėčiau tik akcentuoti, kaip svarbu, kaip Sara Latford minėjo, e, įtvirtinti tas priemonės. Jos kitokios nei tos priemonės, kurios buvo numatytos pagrindinėme komisijos pasiūlyme. kuris buvo patvirtintas tikriausiai dėl to, kad valstybėms narėms pritrūko pasitikėjimo. O Saros pasiūlyme aiškiai rem, remiamasi precedentų teisė ir pagrindinėmis laisvėmis. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Kalbant apie apie tai, kokią, pavyzdžiui, patirtimi, liūdna patirtimi galime pasiremti, aš mastu apie savo šalį. Ir būtent tuo pagrindu būtina užtikrinti, kad siūloma disciplina ir priemonės kiltų iš Europos mastų priimtų sprendimų. Nes jei viskas bus palikta nacionaliniam lygmeniu, daug pažangos šioje srityje nepasieksime. Nes tuomet nepavyks uh, užtikrinti uh, teisingų sprendimų prieimimo. Taigi norėčiau taip pat akcentuoti, kad asmenys turi būti informuojami apie savo teisės. Svarbu, kad egzistuotų registras, kad būtų įrašomi susitikimai, apklausos. Mums reikia taip pat e, kvalifikuotų gerai parengtų vertėjų raštų ir žodžių re, registro nacionaliniu mastu. Ir čia norėčiau paminėti 26 pakeitimą kuriame siūloma siekti tokius nacionalinius e, kvalifikuotų vertėjų raštų ir žodžių registrus. Juos būtų galima naudoti ir sprendžiant tarp valstybinio masto klausimus. Reikėtų tai labai aiškiai suformuluoti, kad to, tie registrai e, galėtų būti nacionaliniai, bet taip pat galėtų egzistuoti Europos, europinis registras. E, Galbūt kai kuriuose šalise vertimo iš arba į tam tikras kalbas tiesiog nebus. Vertėjų galinčių patikti tokį vertimą tiesiog nebus. Ačiū. Ačiū. Galiausiai paskutinis kalbėtės mano sąraše yra ponas Tavarės. Dėkui, pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau pasakyti, jog dalyvavau e, susitikimuose su Sara Latford, rengiant šį dokumentą ir man susidarė bendras įspūdis, kad aktualūs trys, trys svarbiausi principai, kurių turėtume nepamiršti. Tai yra pilietis, kuris kažkuo įtariamas, turėtų būti svarbiausias mūsų dėmesio objektas. Ar kas nors galėtų pasakyti, kada ir, ir, ir kur jiems prireiks vertėjų raštu ar žodžiu. Ir tikriausiai net ne visi žino, kad tokią teisę turi ar turės. Antra, kalbėjome apie procedūras. Labai svarbus dalykas čia yra skaidrumas. nes jeigu to neužtikrinsime, visa kita pasmerkta nesėkmiai. Taip pat informacija, tinkamas informavimas apie procedūras. Būtų gerai, kad piliečiai žinotų apie savo teisės vertėjus ir vertimą raštu ir žodžiu, jeigu jie dalyvauja, jeigu jiems e, pareikšti baudžiamieji kaltinimai. žmonės turėtų apie tai žinoti. Manau, kad einame tinkamą kryptimi. Ir tiesiog norėčiau pasakyti, kad aš palaikau e, tą kryptį, kurią šis darbas vyksta. Pirmininkė, ačiū grįžtų prie pranešėjo. Sara Latford, prašau. Ačiū, ačiū visiems, kurie pasisakė. Esu dėkinga už išsakytą paramą ir padrasinimą kolegoms. Išklausėme komisijos ir tarybos minčių ir atrodo, kad visi yra pasiryžę kiek įmanoma sparčiau siekti pažangos dėl šio dokumento. Aš labai vertinu tai, kad taryboje sunkiai sekėsi rasti konsensusą šiuo klausimu, bet to reikės ateityje, galbūt situacija šiek tiek pasikeis. Ir aš manau, kad aš, na, na, nenusišneku, kai sakau, kad atsiras daugiau erdvės lankstumui. Norėčiau padėkoti Europos tarybos darbuotojams, su kuriais buvau susitikusi Strasbūre. Žmonės komentavo mano pasiūlytus pakeitimus ir mes visi siekėme užtikrinti, kad nepažeistume, nesumenkintume Strasbūro konvencijos ir Strasbūrė dirbančio teismo precedentų teisės kad nesusilpnintumėme darbo šioje srityje ir kad paisytume konvencijos. Taigi tie žmonės mielai sutiko susitikti su manimi. Apibendrinant, būtų gerai, jeigu komitetas balsuotų dėl šio pranešimo patvirtinimo, bet manau, kad teisiškai tai neįmanoma, nes pirmasis mūsų posėdis numatytas, kitas posėdis yra gruodžio pirmą dieną. Ir man atrodo, kad teisiškai mes net negalime tvirtinti pranešimo pagal trečiąjį ramsti, nes nuo gruodžio pirmosios trečiojo ramščio nebeliks. Taigi atrodo, kad mano pranešimais, prašymai bus lemta likti, ne, dėl jo nebus balsuojama. Bet galbūt tikiuosi, kad nebus taip, kad kas nors pareikš, kad reikėjo geriau parengti ir kad laikui bėgant e, dar susilauksiu įvairių atsiliepimų, bet tikiuosi, kad tai per ilgai neužtruks ir tikiuosi, kad mes kažkada vėl apie tai kalbėsime ir aš, jeigu man teks tokia garbė renkti pranešimą panašia tema, mielai tai padarysiu. Ačiū labai. Labai sunku man e, susidoroti su visais procedūriniais dalykais, bet aš norėčiau paklausti, galbūt įmanoma priimti teisinį sprendimą ir galbūt įmanoma būtų kažką parengti, kas taptų gairėmis komisijai, rodančiomis, kokia galimai galėtų būti parlamento rezoliucija. Mes norėtumėme na, panalizuoti tuos variantus, bet kai komiteto koordinatoriai posėdžiaus rytoj mes galėsime na, taip pat pažiūrėti, ką siūlytų koordinatoriai. Ir tada galėtumėme pasvarstyti, kokia galėtų būti rezoliucija, atsižvelgiant į tą žodinį klausimą, kuris galėtų būti keliamas plenarinėme posėdėje. Na ir galbūt rezoliucijos būdu galėtumėme kažkaip jau išsakyti, kokius elementus, e, kokiems elementams pritarė parlamentas. Pirmininkė, išklausius visų pasisakymų, manau, kad, na, iš principo tai ir atspindi